You'll be promoted. I just got the bad news now. What? Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Labą dieną visiems, pradėkime posėdį. Pradėsime nuo darbo atvarkės. yra darbo tvarkės pakeitimas. Koordinatoriai nusprendė iš darbo tvarkės išimti 7 ir 15 punktus. Tai buvo iniciatyvos teikti žodinius klausimus dėl lytinės prievartos prevencijos trečiosiuose šalise. Dabar tai yra tie klausimai numatyti gruodžio mėnesio posėdį. Taip pat sužinojome, kad moterų teisų komitetas apsvarstė klausimus tarybai ir komisijai ir teikia tokius pačius klausimus tokiomis pačiomis tie, te, temomis lapkričio plenarinėme posėdėje, minint lapkričio 25 dieną smurto prieš moteris, kovos su smurto prieš moteris dieną. Taigi, kad nekonkuruotumėm su tokia iniciatyva, mes turim pasistengti dėmesį atkreipti į šio klausimo poveikį taip pat vystimosi klausimams. Taip pat buvo paprašyta komiteto išplėsti šio klausimo svarstymą parlamente ir uh, E, frakcijos yra raginamos dalyvauti lakučio mėnesio sesijoje, aktyviai dalyvauti šio klausimo diskusijose ir dalyvauti rengiant e, rezoliuciją, kurios rengėjas yra moterų teisų komitetas. Ar būtų kokių pastabų dėl darbo tvarkės? Jei pastabų nėra, darbo tvarkė yra patvirtinama. Taip pat turime 2009 spalio 19 dienos posėdžio protokolus, kuriuos rasta savo aplankuose. Tai yra spalio 19 dienos posėdžio protokolų tvirtinimas. Jeigu turite kokių pastabų dėl šio, šių protokolų, prašom informuoti sekretariatą iki šio posėdžio pabaigos. Jeigu pastabų nebus gauta, protokolai bus laikomi patvirtintais. Be abejo, nes jūs prisimenate, kad vyko Afganistano prezidento rinkimai spalio 20 dieną. Mūsų komitetas nusprendė pakviesti ypatingą jungtinių tautų atstovą Afganistano Kaidą kur... ir Tai atsižvelgiant į um, rinkimo anuliavimą Afganistane, jis buvo atsisakė, pasakęs, kad negalės atvykti, tačiau dabar jisai patvirtino, kad jisai atvyks į mūsų komitetą lakučio 16 dieną nuo um, 16 iki 17.30 dalyvaus mūsų posėdėje. Atitinkamai, jeigu turėsite galimybės, kviečiu jūs dalyvauti. Taip pat norėčiau pasveikinti jungtinių tautų sprendimą patvirtinti Gostoms ataskaitą. Um, 115 balsavo už, 18 prieš 44 susilaikė. Izraelis ir Palestina raginami ištirti rimtus žmogaus teisų pažeidimus, kurie buvo įvykdyti karo laiku šių metų pradžioje gazos ruožė. Jūs atsimate, kad mes kvietėme poną Golston ir jis priėmė mūsų kvietimą, taigi mes tikimės, kad galėsime su juo susitikti jau gruodžio mėnesį čia parlamente. Ar turėtų komisija kokių skelbimų? Toliau, pana Berman, klausimas dėl pagalbos Sudanui. Šis klausimas jums išplatintas, taigi aš jo jums neskaitysiu, o iš karto suteiksiu žodį komisijai, kurią atstovauja Dietmar Chrysler. You know, uh... Dėkoju. Kaip žinote, Sudanas nusprendė neratifikuoti peržiūrėto kotonų susitarimo iki numatyto galutinio termino, tai yra birželio 30 2009 metų. E, Šis klausimas susijęs su vienu punktu susitarime, kuris sako, kad valstybės, ar valstybės yra raginamos ratifikuoti uh, Romos ir kitus instrumentus. Toks Sudano neratifikavimas reiškia, kad Europos bendryje negalės uh, vykdyti dvišalio bendradarbiavimo pagal dešimtąjį vystimosi fondą ir panaudojant to fondo lėšas. Tai reiškia, kad Europos komisija negalės skirti 300 milijonų eurų, kuriuos pažadėjo 2008 metų gegužės mėnesį tos lėšos turėjo būti skiriamos 2008-2013 metams. Vis dėlto komisija neprivalės nutraukti visos vystomosios pagalbos Sudanui. Tam tikri fondai ir finansavimas bus skiriamas per ateinančius metus bei iki 2011 ir tai bus daroma laikantis ankstesnių įsipareigojimų pagal devintąjį vystimosi fondą. Ir šiems įsipareigojimams dabartiniai teisinės padėties pakeitimai jokios įtakos neturės ir iš esmės tai leis ir toliau finansuoti vykdomas programas ir projektus, pavyzdžiui, projektus švietimo srityje, sveikatos, nusiginklavimo srityse, ypač kiek tie projektai yra vykdomi Sudano pietuose. Toliau. Taip pat yra ieškoma būdų, kaip galima vis dėlto būtų skirti bent šiokį tokį finansavimą Sudanui per kitas finansinės priemonės. Taip pat per stabilumo priemonę. Taip pat Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Ir šis finansavimas galėtų padėti įgyvendinti taikos susitarimą ir skatinti pereimą prie demokratijos visame sudane. Europos komisija ypatingomis aplinkybėmis taip pat galės panaudoti 10 vystimosi fondo regioninį skyrių ir jame numatytas lėšas. Trečias dalykas, taip pat esame ir humanitarnės pagalbos teikimą, jei tai bus būtina. E, Ta finansavimą galėsime paimti iš kitų priemonių ir tikimės, kad to finansavimo neįtako Sudano valdžios sprendimai. Dar vienas dalykas. Europos komisija pradėjo diskusijas su valstybėmis narėmis, diskusijos vyksta Bruselėje ir aptarinėjame, kaip galėtumėm e, užkirsti kelią mažinimui finansavimo Sudano žmonėms. Tengiamės, kad finansavimas nebūtų mažinamas, daug dėmesio skiriame veiksmingam pagalbos panaudojimui, geresniam bendradarbiavimui. Ir galiausiai dar turiu pasakyti, kad komisija jau atliko pirmąjį vertinimą, tai yra įvertino, kaip šis Sudano neratifikavimas realiai įtakos padėtį vietoje ir taip pat e, daug kalbėjome apie tai, kokį poveikį šis sprendimas turės vietoje, tai yra pačiame Sudane įvairiose srityse, tokiuose kaip kaimo plėtra ir švietimas. Šie du mano minėti sektoriai turėjo būti tie sektoriai, į kuriuos būtų koncentruojama finansinė pagalba iš dešimto e, vystimosi fondo pagal strategijų dokumentus. Taip pat diskutuojama ir su valstybėm narėm atitinkamose tarybos darbo grupėse, diskutuojama šiais klausimais, kuriuos jau minėjau. Taip pat kalbama ir apie tai, ar kiti donorai galės pakoreguoti savo finansavimo programas, pristaikyti prie naujos padėties ir nenutraukti finansavimo. Komisija vadovauja visom šiom diskusijom, nes mes turime laikytis įpareigojimų Sudano žmonėms ir jie išgyvena sunku laikotarpį ir mes dabar tikrai negalime nutraukti finansavimo. 2010 balandį vyks e, rinkimai Sudane, taip pat referendumas 2011 e, dėl pietų Sudano nepriklausomybės, tad šiame kontekste tai yra ypatingai svarbu. Ačiū. Ačiū už informaciją komisijai. Taip, tikrai Sudano žmonės daug nukentės dėl to, kad negaus 300 milijonų eurų dėl to, kad nebus ratifikuotas susitarimas. Na, o dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, Europos investicijų banko pirmininkui Filipe Maištatui ir kalbėsime apie finansinę krizę ir jos pasiekmes besivystančioms šalims. Mūsų komitetas e, taip pat labai daug dėmesio visose diskusijose skiria mokesčių klausimams. Tad EIB atstovas tikrai turbūt pateiks įdomios informacijos, pakalbėsime apie tai, ar mes galėtume kažkaip padėti besivystančiam šalim šioje sudėtingoje krizėje situacijoje. E, taip pat turiu priminti, kad EIB dabar vykdo vidutinio laikotarpio peržiūrą, yra peržiūrimi e, atitinkami EIB mandatai ir atsižvelgiama į tarybos ir parlamento bendro sprendimo prieimimo procedūros taikymą. Norėtumėm išgirsti jūsų nuomonę. Tad, pirmininkė Maištat, žodis jums, turite 20 minučių. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėt mane ir kad pradedam dialogą su jūsų komitetu. Beje, tai tikrai ne pirmas mano vizitas į šį komitetą. Pirmą kartą lankiausi 2005-aisiais ir nuo to laiko palaikau glaudžius ryšius su kai kuriais komiteto nariais. Tačiau tai yra pirmas kartas nuo 2005-ųjų, kai aš turiu garbės susitikti su visais komiteto nariais. Tas sustikimas tikrai yra labai savalaikis, todėl kad jūsų komiteto vaidmuo busimuose diskusijose 2010-aisiais bus ypatingai svarbus. Tuomet kalbėsime apie EIB išorės mandatą Tie, kas nelabai supažinę su EIB, tai galėčiau jums pateikti šiek tiek informacijos ir priminsiu, kad Europos investicijų bankas yra ES valstybių narių bankas, sukurtas pagal Romos sutartį. Ir užduotis EIB yra teikti finansinę paramą, kad galima būtų įgyvendinti Europos ekonominės bendrijos, tuo metu egzistavusios bendrijos finansinius tikslus, na, o dabar reikėtų sakyti, finansavimas turi būti skiriamas ES tikslams įgyvendinti. EIB e, turi 27 narės ir mes turime naudoti tuos išteklius, kurie nėra iš esmės biudžetiniai ištekliai, tačiau tai yra tie ištekliai, kuriuos surenkame iš viso pasaulio finansų rinkų ir tokiu būdu finansuojame įvairiausius projektus, kurie prisideda prie prie ES veiklos. Be abejo, krizė mus taip pat įtakojo ir suinteresuotos šalis paprašė padidinti mūsų skiriamas paskolas. 50 e, milijardų eurų kasmet išduodavo EIB. E, tai reiškia, kad mes buvome tikrai didžiausia finansinė institucija, svarbiausia. Šiemet mūsų paskolų apimtis bus 75 milijardai eurų. Iškart turiu pasakyti, kad iš tų 75 milijardų 70 bus skirta projektams, kurie vykdomi ES viduje. Tad daugiau nei 90 procentų visų paskolų bus skirtos ES projektams. Na, už ES ribų mes galime veikti tik tuo met, jei gauname mandatą ir įgaliojimus. Ir tie įgaliojimai mums suteikiami arba pagal tarptautinę sutartį, arba per specialų sprendimą. Na, kol kas iki šiol tai visuomet būdavo tarybos specialus sprendimas. Ir tie įgaliojimai, kurie mums suteikiam pagal tarptautinę sutartį, gali būti būt, būt suteikiam pagal kotonų, pavyzdžiui, susitarimą ir tai gali būti susijęs su AKR šalimis, pavyzdžiui, Lomės susitarimą taip pat čia galėčiau paminėti. Ir iš esmės yra dažniausiai skiriamas finansavimas privataus sektoriaus skatinimui AKR šalyse. Tokius įgaliojimus mes gauname pagal sutartį, tai numatyta sutartyje ir tai yra, galima sakyti, vystimosi mandatas arba įgaliojimas. Taip pat, kaip sakiau, iš tarybos galime gauti specialius įgaliojimus ir tokiais atvejais taryba nusprendžia, kokia gali būti maksimali paskola, kurią mes galime suteikti tam tikram regionui, kokiem projektam gali būti teikiamas finansavimas ir taip toliau. Aišku, rizika įvairių regionų skiriasi, reikia atsižvelgti skirtingus veiksnius. E, tokiu atveju nekalbam apie E, vystimosi tam tikrus mandatus, kalbam jau apie šiek tiek kitus rodiklius. Paskutinis toks sprendimas buvo priimtas 2006 gruodį, e, tai buvo tarybos sprendimas 7-13 metam ir tuomet taryba nusprendė, kokios turi būti tos sumos. Priminsiu sumas. Tuo laikotarpiu 7-13 metam EIB galėjo skolinti daugiau nei 8 milijardus eurų stojimui besirošančiom šalim, tai yra Balkanams, šalims kandidatėms, dar 8 milijardai šalim partneriam viduržėmio jūros regione, 3,7 milijardai mūsų kaiminėms rytuose bei Rusijai, 2,8 milijardų eurų Latino Amerikai, 1 milijardas Azijai ir 9 pietričių Azijai. Tad tokios buvo sumos, kurios a, turėjo būti skirtos pagal tą numatytą sprendimą. Tačiau taip pat būna ir taip, kad taryba savo sprendimu numato, kiek ir kur galime skirti finansavimą. Pavyzdžiui, Rytų Europoje galime finansuoti tik tais keturis numatytus sektorius ir jokių kitų. E, tuo tarpu kitose regionuose yra tam tikrie pribojimai tam tikriem projektam ir tam tikrom įmonėm, kurias galima finansuoti, tad negalime finansuoti visų įmonių ir visų projektų. E, norėčiau paminėti du naujus elementus 2006 e, m. sprendime. Taryba numatė, kad turės būti vykdoma vidutinio laikotarpio peržiūra ir kad ji turi būti vykdoma 2010 metais. Taryba taip pat nusprendė, kad už tą peržiūrą bus atsakinga uh, išmintingų žmonių grupė. Tai bus speciali grupė, kurioje dalyvaus devini asmenys ir jie turės analizuoti mūsų veiklą už ES ribų, taip pat turės pateikti rekomendacijas. Antrasis naujas elementas buvo Teisingumo teismo sprendimas. Europos parlamentas pateikė apeliaciją dėl 2006 metų tarybos sprendimo ir parlamentas teigia, kad buvo pasirinktas neteisingas teisinis pagrindas. Todėl tarybos sprendimas dėl EIB išorės mandato negali būti priimamas vienašališkai tik tarybos, sprendime turi dalyvauti ir parlamentas. Tad tokia buvo EIB e, apeliacija ir buvo sakoma, kad reikėtų remtis taip pat ir 179 sutarties straipsniu. Todėl, kad išorės mandatas irgi yra susijęs su vystimus tam tikrais aspektais, todėl sprendimas turi būti paimam, priimamas pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą ir parlamentas buvo teisus todėl kad teismas taip pat nusprendė, kad EIB išorės mandatas yra e, susijęs ir su vystimosi aspektais, ir su užsienio politika, todėl tai turi būti bendras sprendimo prieimimas ir todėl turi būti peržiūrimi visi mandatai. Prieš paskutinius rinkimus buvo priimta pereinamojo laikotarpio tam tikra priemonė e, ir e, ta priemonė galioja tik tam tikrą laiką Iki 2011 spalio mėnesio taryba ir parlamentas turi pasiekti naują susitarimą dėl naujo sprendimo dėl EIB išorės mandatų. Tad tai tikrai bus puikia proga detaliau panalizuoti EIB darbą, funkcijas ir ateitį. Na, o apie ką dar galėčiau pasakyti apie mūsų dabartinį darbą. Na, iš esmės mes finansuojame projektus už ES ribų ir aišku, mes pasitelkiam savo patirtį, kurią esame sukaupę ES viduje. Ir dalyjamės tą patirtimį su besivystančiomis šalimis. Tokiu būdu mes pasinaudoti galime ir galime skirti tom šalim ir techninę pagalbą, nes mūsų banke dirba taip pat ir labai daug inžinierių, priešingai nei kituose bankuose. Ir tai yra inžinieriai, kurie tikrai yra labai kompetitingi, sukaupia daug patirties. Tai reiškia, kad mes galime skirti ne tik finansinę paramą, bet ir techninę paramą, tai yra padėti įvykdyti, įgyvendinti projektus arba pagerinti tų projektų techninę kokybę, užtikrinti didesnį pelną, didesnę naudą. Tai ir darome transporto, energetikos, vandens sektoriuose. Šios trys sritis yra ypatingai svarbios ir juose EIB yra sukaupęs ypatingai didžiulę patirtį. Kaip sakiau, tą patirtį pradėjome rinkti ir kaupti dirbdami pačioje ES. Dar vienas dalykas, kurį mes e, teikiame arba kuriuo padedame šalim už ES ribų, yra finansinė ekspertizė, finansinės žinios, nes esame sukūrę labai gerus, veiksmingus finansinius instrumentus, finansinės priemonės, kurios pasiteisino ES ir dabar tas priemonės galime naudoti už ES ribų. Tad taip trumpai galėčiau apibūdinti EIB darbą už ES ribų. Mes tengiamės reaguoti į krizę, aišku, kad um, čia situacija yra daug sudėtingesnė ir negalėjome rasti tokių pačių atsakymų dėl tos pačios pač, paprastos priežasties, kad na, mūsų mandatas yra pribotas ir uh, Mes galime užsimti tik tai išorės klausimais ir visa tai yra apibriešta, nustatyta mandate, kuris apibrieštas tarybos. Nuo kelių iki keliolikos milijardų pereita akcentas yra būtent uh, nuo 50 iki 75 milijardų perėta, būtent aiškus akcentas e, kova su klimato kaita, regionai e, labiausiai reikalinga pagalba besivysančioms e, valstybėms. O operacijoms ES dėja mes turime atsisakyti teikti finansavimą, kadangi pasiekėme mm, ribą to paketo, dėl kokio nusprendė taryba vis tik tai mes tengiamės prisidėti prie kovos su krize, būtent prisidėdami prie kitų finansinių, tarptautinių finansinių institucijų iniciatyvų. Galiu pacituoti, pavyzdžiui, tris paskutinius pavyzdžius. Mes nusprendėme dalyvauti a, mikrofinansavimo priemonėje. Tai yra Pasaulio banko ir Vokietijos institucijos, yra IFC sprendimas, iniciatyva Tai yra AKR valstybėms skirto mikrofinansavimo priemonė. Dar viena iniciatyva tai yra krizės infrastruktūros vystimosi priemonė. Būtent tai yra priemonė skirta privačiai infrastruktūrai plėtoti, tai yra privačios, privataus sektoriaus finansavimas ir tai vėlgi yra tarptautinė iniciatyva, mes nusprendėme skirti iki 1 milijardo eurų bendram finansavimui, infrastruktūrai vysti privačiame sektoriu. Taip pat mes dar nusprendėme dalyvauti Afrikos banko kapitalizavimo priemonėje. Mm, tai irgi yra IFC viena iš iniciatyvų. Tikslas yra sustiprinti finansinės institucijas Afrikoje. Tai galbūt tokie trys. Uh, pastaro laikotarpio pavyzdžiai, kurie parodo, kad mes prisidavime prie bendros kovos su krize. Dar norėčiau pridurti, kad šiame kontekste mes siūlome išplėtoti tarpusavę priklausomybę. Tai yra, mes tengiamės pasiremti tuo darbu, kurį atlieka kitos institucijos. Pavyzdžiui, bendro finansavimo atveju mes konstatuojame, kad tą patį darbą mm, atlieka kitos institucijos, kurios bendrai finansuoja tą projektą. Tai mes tada išanalizuojam, kokios yra sąlygos, aplinkos sauginės, socialinės, ar jos yra atitiktos, darome savo išvadas dėl rinkos ir taip toliau. Ir Tokiu būdu nereikia išbarstyti visų institucijų lėšų, atliekant tuos pačius darbus vėl ir vėl iš naujo. Tai yra naudinga ir, tam, ir lėšų gavėjui. Be to, tokiu būdu institucijos gali viena kitai padėti ir tai ypač yra daromas per bandomusius projektus, per, aš minėjau, Prancūzijos, Vokietijos bendrus projektus. Taip pat rengiamės Kopenhagos konferencijai ir tikrai yra pasirinkta renkti bendrą pareiškimą, kuris bus paskelbtas po Kopenhagos daugia šalis vystimosi bankas tikrai gali prisidėti prie bendro vystimosi, laikantis Kopenhagos principų, Kopenhagos nubrieštų linijų, bet aišku, kad sistematingesnis bendradarbiavimas su daugia šalių vystymosi banku galėtų duoti didesnį, didesnę naudą, didesnį indėlį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos investicijų bankas privalo Mm, laikytis G20 nustatytų principų dėl offshore finansavimo centrų. Aišku, mes turime atitinkamą politiką dėl offshore finansinių centrų. Pagal tai mes privalome išanalizuoti prieš, jeigu, kažka, kaž, jeigu yra vienas iš projektų gyvenintojų teikia kokį tai pasiūlymą ir tos, ta finansavimo veikla yra susijusi didelė dalimi su offshore'inė veikla, su offshore'iniais centrais, mes turime atitinkamai laikytis tų principų, išanalizuoti tą galimą veiklą. Visą tai atitinka G20 susitarimus ir EBPO sąrašus. Mm, tai yra EBPO pilkasis sąrašas ir jeigu projektų rengėjas yra toje valstybėje, mes visų pirma keliame reikalavimą, kad jis perkeltų savo veiklą į kitą jurisdikciją. Uh, Tai gal pirmininkė mm, trumpai tiek būtų apie Europos investicijų banko veiklą. Labai svarbu ir aišku dar pabrėžti, kad 2010 metais vyks diskusijos dėl EIB vaidmens mm, už es ribų ir mes labai tikimės, kad bus labiau išaiškintas tas vaidmuo. Mes turime aiškiai žinoti, ar taryba ir parlamentas sutiks, kad EIB gali vaidinti atitinkamą vaidmenį vystimosi srityje ir jeigu atsakymas bus taip, tai tuomet bus reikalingas ir finansavimas. Tai reiškia, mums reikalingos bus lėšos pasamdyti tuos žmonės, kurie galės tinkamai atlikti darbą vystimosi kontekste. Ir antra, kad mes turėtume pakankamai lėšų, kurios mums leistų. Uh, saliginės paskolos teikti, nes EIB negali finansuoti savo veiklos. Taigi mes turime laikytis rinkos nustatytų tarifų. Ir jeigu yra vykdomi kažkokie tai projektai e, besivystinčiose valstybėse, aišku, kad tie tarifai yra pernelik aukšti. Tai ką mes tada galėtumėm daryti, jeigu yra kažkokio, e, kažkoks tai finansavimas teikiamas lengvatinėmis sąlygomis, tai galima būtų atsižvelgti, ar tai yra nacionalinis ar tai ES finansavimas, turi būti atitinkami susitarimai. Ir kai vyks jūsų diskusijos su taryba, jeigu jūs nuspręsite, kad EIB turi vaidinti um, vaidmenį kaip vystimosi pagalbos bankas tame regione, tai um, atitinkamai, aišku, reikalingas ir susitarimas dėl finansavimo, dėl tų lėšų, kurios bus reikalingos tokiai, tokiai veiklai vykdyti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Atkivaizdu, kad jūs mums esate labai svarbi institucija. 5 milijardai eurų tai yra daugiau nei Afrikos vystimosi bankas e, valdo, daugiau nei e, Amerikų bankas e, valdo, daugiau negu yra skiriama vystimoji pagalbai. Taigi dabar iš karto suteiksiu žodį parlamentarams. Panas Dėva. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti abu mūsų garbus svečius atvykusius į komiteto posėdį. Tikrai atvykote optimaliu momentu, kaip tik plenarinės sesijos pradžioje, beveik patvirtinus Lisabono sutartį, tuo labiau, kad Europos parlamentas gavo bendrojo balsos teisę. Susižavėjęs arba su dėliu džiaugsmu galiu konstatuoti, kad jūsų banko vadovybė masto, kaip paversti šį banką vystimosi instrumentu. Tikrai aš to agitavau jau senai. Tikrai patinka, kad jūs e, krypsite kaip tik į tą pusę. ES, kaip žinia, yra struktūra, kurie bando siekti savo tikslų be kita ko ir finansinėmis priemonėmis, o ne karinė jėga. Tačiau duodant e, lėšų žmonėms, e, reikia galvoti, kokiu būdu tas lėšas duoti, kaip, kaip grantus ar kaip paskolas. Taip pat, e, ko gero, reikia kontroliuoti, ar pasieksime norimo rezultato. Privačiam sektoriui paskolintos lėšos kaip tik generuoja naujus pinigus, e, yra užtikrinama tam tikra piniginė graža. Manau, kad tokį principą reikėtų toliau aktyviau taikyti, kur yra ponė Cimera. Manau, kad ji tikrai nuveikė daug darbo šioje srityje pastaruoju metu. O dabar štai ir mano klausimas. Jeigu parlamentas įsitrauks į bendrojo sprendimo procedūrą, tai ar mes galėsime pakeisti tam tikrą pusiausvyrą? Ar tai reiškia, kad iš 75 milijardų daugiau negu 5 pateks į besivysinčią šalis? Taip pat, ar bus galima tas lėšas suteikti sąlygomis, kurios yra palankesnės negu Liboras. Ar pasieksime iš tikrųjų, kad šalis tas lėšas gautų pigesnės, pigesnėmis negu rinkos sąlygomis. Mes matome, kad ko gero po keliarių metų Europoje, vakarų pasaulyje sustiprėjęs infliacijos tendencijas dėl tų lėšų, kurios buvo skirtos ūkiui gaivinti. Tačiau tai neturėtų pakengti besivystančiam šalims. Taigi galbūt mes galime subsiduoti tą skirtumą tarp rinkos ir palankesnių negu rinkos sąlygų. Ačiū. Ačiū, ponas Bermanas kalbės. Ačiū, Pone pirmininkė, noriu padėkoti už labai trumpą, aišku, precizišką įvadinį žodį. Norėčiau klausimą užduoti. Labiau negu kad nors anksčiau reikia užtikrinti, kad besivystančios šalis gautų tą prieigą prie finansavimo šaltinio, nes kitų atveju mes matome, kokioje sudėtingoje situacijoje yra tiek vienos, tiek kitos šalis kaip sunku yra gauti paskolas, kaip sunku gauti garantijų ir panašiai. Taigi jūsų bankas galėtų vaidinti um, tiesiog milžinišką vaidmenį kartu su pasaulio banku ir kitomis institucijomis. Turiu omenyje tas uh, šalis, uh, tas grupės, uh, kurioms labai sunku gauti reikiamą finansavimą. Pavyzdžiui, moteris, ūkininkai, neįgalus asmenys, dažnai jie, yra, nega, jie negauna paskolų normaliuose arba įprasniuose bankuose. Taip pat įvairios studijos tą tik patvirtina, kad jiems yra nepaprastai sunku gauti paskolų. Taigi, manau, mąstant apie vystimąsi, reikėtų užtikrinti, kad jie tas lėšas gautų. Tikrai yra negerai, kad Europa iki šiol tokio vaidmens netliko. Be abejo, jūs e, laikotės mandato, norite, kad jis būtų išplėstas. Daug dėmesio buvo skirta infrastruktūros projektų finansavimui. Tai svarbu. Tačiau nemažiau svarbu ir garantijos palank, palankiomis sąlygomis teikiamos paslangos, paskolos kurios suteiktų arba turėtų tą vadinamąjį sverto poveikį, kurios e, užtikrintų ūkininkams e, išgyvenimą tam tikrais e, nepastoviais metais. Svarbu, kad moteris gautų paskolų, svarbu, kad ir neįgalus asmenys galėtų gauti finansavimą. Taigi čia dar ne viskas gerai. Aš be abejo labai gerai suprantu, kad e, tiek mūsų komitetas, ekonomikos, biudžeto komitetai turėtų leisti geriau Europos investicijų bankui atlikti savo funkcijas. Be abejo, 5 milijardai tai daugiau negu skiria Afrikos vystimosi bankas, bet tai lašas e, jūroje. Tuo labiau, kad mūsų BVP yra 10 milijardų, arba prieaugis yra 10 milijardų per metus, taigi tie 5 milijardai yra labai nemažai. Taigi pakomentuokite, kokios yra EIB galimybės, o galbūt mums reikia steigti atskirą Europos vystimosi banką. Ačiū. Merci. Ačiū, ponas Gerensas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulio bankas prieš keliarius metus nubraukė 50 milijardų skolų, kurias turėjo sukaupusios besivysančios šalis. 50 milijardų tai irgi nėra taip daug. Tačiau po to buvo nuspręsta padidinti pasaulio banko lėšas valstybių akcininkų sąskaitą. Tačiau lėšos arba kapitalas buvo padidintas tam tikromis sąlygomis. Kitaip tariant, kad paramos gavėjos geriau administruos tas lėšas. Taigi iš pradžių buvo skolinamasi tarp institucijų, tarp pasaulio banko bei valstybių paramos gavėjų. Ir numatyta dabar yra griežtesnė sąlyga. Ar jūs savo santykiuose su besivysančiam šalimis numatote kokius nors kitus kriterijus arba sąlygas, negu tas, kurias nustato Pasaulio bankas. Kitas dalykas. Kaip yra su paskolomis privačiam sektoriui? Bent jau šiuo metu, jeigu pažvelgtume į Afriką, tam tikri komerciniai bankai turi labai daug e, lėšų, kadangi nėra pakankamai ekonomiškai stiprių projektų. Taigi yra kaip ir likvidumo perteklius. Taigi, ar tokiomis sąlygomis gali atsirasti Europos vystimosi bankas? Taip pat kitas klausimas, ar suteiktos paslaugos bus gražinamos? Toliau kitas klausimas. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte situaciją. Afrikoje suteiktos paskolos yra suteiktos arba institucijoms, arba komerciniams bankams, arba privatiems bankams, taip pat yra vadinamasis mikrofinansavimas. Tačiau ir mikro paskolos teikiamas labai didelėmis palūkanomis, kadangi mikro paskolos tenka refinansuoti tarptautinėse rinkose. Taigi tos ta paskolų norma kartais yra du arba tris kartus didesnė negu palūkanų norma, kuria lėšos skolinamos Europos įmonėmis. Taigi tokia dėlė palūkanų norma, ko gero, nėra kliūtis paskolų gražinimui. Priešingai, paskolintos lėšos yra gražinamos beveik 90 procentų. Tai tikrai įspūdingas rodiklis. Taigi negalima teikti, kad didelė palūkanų norma yra kliūtis paskolos gražinimui. Taigi norėčiau žinoti, kokią palūkanų normą jūs skolinsite lėšas. Taip pat kokiamis kreditavimo agentūromis vadovausitės, kad įvertintumėte paramos gavėjo patikimumą. Taigi tokie būtų mano klausimai. Ačiū, kad jūs išklausėte. Merci. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Dėva iš karto pateikė nepaprastai svarbų klausimą. O kokios yragi galimybės pakeisti dabartinę situaciją? Tuo labiau, kad vyks kitais metais diskusija tarp Europos parlamento bei tarybos Iš tikrųjų, daug ką varžo biudžetinės galimybės. Ko gero suprantame, jog yra nepaprastai sudėtinga išsireikalauti tam tikro biudžeto padidinimo ES. Bet to turime suprasti, kad ES biudžetas tai sudaro 1 procentą BVP. Tačiau tokia realybė ir tikrai sunku yra išsireikalauti daugiau lėšų EIB bankui. Ko gero, čia reikia žvelgti visą biudžetą. Jeigu iš mūsų reikalavime daugiau kažko daryti, tai skirkime porą dalykų. Taigi, darbas, kurį mes vykdome pagal mums sutiktą mandatą. Mandatas dengiamas garantijomis iš Europos biudžeto. Ir kai bus nuspręstas primtas sprendimas dėl EIB išorės mandato, tuo pačiu sprendimu yra suteikiamos ir garantijos kuriomis e, reaguojamai galima politinė rizika. Be abejo, tai yra tam tikra našta bendrijos biudžetui, ta garantija, tačiau netokia didžiulė našta. Netgi būčiau linkęs pasakyti, jog ta našta lengvėja laipsniškai, kadangi mes labai retai tokiamis garantijomis naudojamės, tai galbūt išskirtiniais atvejais. Tai šiuo metu sudaryti atidėjiniai yra per dideli. Taigi tikrai biudžetas nepatirs jokio nuostolio, jeigu mes nuspręsime padidinti mandato apriepti. Taigi tikrai dėl to nereikia didinti atidėjimo Europos bendrijos biudžete. Rizikai padengti. Tiesa, be to tikrojo mandato yra ir kita galimybė. Galime numatyti tam tikrą finansavimo priemonę ir veikti savo pačių riziką, be jokių garantijų iš bendrijos biudžeto. Taip galima elgtis. Tačiau valstybės narės tokį sprendimą turėtų vienbalsiai priimti pagal mūsų banko įstatų 18 straipsnį, galime savo riziką veikti už bendrijos ribų, jeigu tokį galiojimą mums vienbalsiai bus suteiktas valstybės narės. Tokių atvejų yra buvę pastaruoju metu keturis kartus mes taip elgiamės. Pavyzdžiui, atitinkama priemonė buvo numatyta energetikos rytyje su sąlyga, kad ta priemonė padės kovoti su klimato kaita arba pagerins energetinį saugumą. 7-13 metų laikotarpį skirtami 3 milijardai lėšų. Taigi šiems 3 milijardams nėra taikoma garantija iš bendrijos biudžeto. Taigi turime labai atidžiai atrinkti projektus, jie turi turėti investicinį reitingą, bet vėlgi yra papildoma mūsų veikimo galimybė. Kita galimybė - parama narysę siekiančiam šalims. Tai yra 7-13-10 metų laikotarpį 5,5 milijardo eurų. Tos lėšos skiriamas šalims kandidatėms bei jų kaimynėms Taigi vėlgi šioje srityje savo pačių riziką galime investuoti tam tikrus projektus. Viduržėmio jūros regiono priemonė. Valstybės narės du kartus e, leido išleisti mums e, po vieną milijardą eurų ir juos iš viso 2 milijardus galime išleisti viduržymos į regionę savo riziką. Ir dar vienas pavyzdys mes pateikėme valstybėms narėms pasiūlymą įsteigti analogišką priemonę ir mūsų kaiminėms rytuose. Tai būtų pusantro milijardo eurų. Taigi, arba mandatą reikia išplėsti ir tai turėtų tik tai labai nežymų poveikį biudžetui. O kitas variantas - leisti Europos investicijų bankui aktyviau veikti, taip sakant, savo paties riziką, be garantijų iš biudžeto. Bet suvokime ir kitą dalyką. Tai savotiškas ryšys tarp EIB paskolų ir, ir subsidijų, kurios yra teikiamas arba iš bendrijos, arba iš valstybių narių biudžeto. Besivystančiose šalise yra neįmanoma finansuoti visus projektus, teikiant paskolas rinkos sąlygomis. Dalis projektų finansuojami rinkos sąlygomis, bet tame tarpe yra ir tokių projektų, daugiau socialinio pobūdžio, kuriuos reikia finansuoti palankesnėmis sąlygomis. Atitinkamai turime teikti paskolas lengvatinėmis sąlygomis ir tam reikia mums subsidijų iš bendrijos arba valstybių narių biudžeto. Taigi, ko gero, apie tai irgi turi būti svarstama EDF kontekste. Galima čia būtų įsivaizduoti savotišką patikos fondą, kuris administruotų lėšas skirtas kelių Afrikos šalių teritorijose vykdomiems infrastruktūros projektams. Mes lėšas teiktume iš savo biudžeto, o lengvatinės arba tą mažesnės, mažesnę palūkanų normą finansuotume iš patikos fondo, į kurį lėšas skirtų bendrija arba valstybės narės iš savo biudžeto. Tai yra tikrai puikus pavyzdys, leidžiantis derinti tiek mūsų finansinės galės, tiek mūsų techninės žinias, sugebėjimus, transporto, energetikos srityje. Tai galėtume suderinti su tam tikromis subsidijomis, kurių dėka galėtume teikti paskolas lengvatinėmis sąlygomis. Taigi tokias aš matyčiau galimybės, kurios egzistuoja dabartinėmis įtemptomis sąlygomis. Dabar pono Bermano klausimas prieigą prie paskolų, kaip yra su garantijomis e, paskoloms. Taip pat atsakysiu ir kito deputato klausimo dėl mikropaskolų, mikrokredito. Pavyzdžiui, esame suteikę garantijas tiems vietos bankams, kurie teikia mikropaskolas. Senegale. Taip pat ir pats lankiausi Dakare, žiūrėjau, kaip yra skiriamas mikropaskolos. Taigi vietos mikrofinansavimo įstaiga naudoja Senegalo galbūt lėšas, o mes suteikėme garantijas, tačiau, kaip minėjo kolega, šioje srityje paskolos yra gražinamos beveik 100 procentų. Mes be to nusprendėme 50 milijonų JAV dolerių dalyvauti mikropaskolų finansavimo priemonėje kartu su IFC bei KFV. Taigi, čia mes teiksime paramą toms mažoms įmonėms, kurioms dėl krizės iškyla sunkumų refinansuoti savo veiklą. Taigi, norime refinansuoti geras Afrikoje veikiančias mikrofinansavimo įstaigas. Taigi mikrofinansai be abejo, mikrokreditai nėra panacėja, tačiau vis tiek viena iš priemonių leidžiančių stiprinti tokią veiklą. Taip pat buvo teirautos apie sąlygas arba kriterijus. Labai dažnai finansavimas vykdomas e, bendrai su kokia kita institucija - pasaulio banko, Afrikos vystimosi banko ir panašiai. Taigi kartu su ta institucija ir tariamasi dėl bendrų sąlygų, kurios bus taikomos projektui. Šiaip tradiciškai EIB laikosi sąlygų, sąlygos, kuri tiesiam, susijama su pačiu projektu. Mes norime, kad projektas būtų sėkmingas. Mes netaikome kokių mikroekonominių reikalavimų arba sąlygų, kurias taiko pasaulio bankas. Mes norime kad e, arba mes taikome tas sąlygas priklausomai nuo mūsų finansuojamų projektų. Kita bendro pobūdžio problema. Tikrai Afrikos bankai turi grinųjų lėšų, tačiau nedrįsta lėšų investuoti į vietos ūkį. Kodėl taip yra? Ko gero todėl, jog vietos bankai negali arba nemoka tinkamai vertinti rizikos. Jie lūkurioje dėlse nes neturi reikiamų rizikos vertinimo instrumentų bei priemonių. Taigi mūsų indėlis čia galėtų būti ne tik finansinis, bet galėtume suteikti ir techninę paramą, leidžiančią Afrikoje sukurti geresnės rizikos vertimo priemonės. Ačiū. Ačiū. Šeši parlamentarai nori pasisakyti, o mes turime baigti po 40 būtinai, nes Po to kitas mūsų svečias turės tik tai 40 minučių. Taigi, prašau kalbėti trumpai. Gereros salam. Gracias, señora presidenta y presidente del banco. Ačiū, pirmininkė. Taip pat ačiū ir mūsų svečiui. Norėčiau pateikti šiek tiek informacijos, kuri kur aiškiai rodo, kad yra stiprinamas banko darbas su besivystančiomis šalimis. Ir ačiū, kad mums pateikėt informacijos, e, tačiau to nepakanka. Turime kovoti su taip vadinamais mokesniais rojais. Žinome, kad e, tie tokie rojai, tokios teritorijos yra realybė, reali problema ir su jais reikia kovoti ir reikia bendradarbiauti su Transparency fondu, taip pat su Wildlife fondu. Puiku, kad toks bendradarbiavimas vyksta. 2007 metais e, buvo daug dėmesio skiriama šiam klausimui, tačiau tuomet aplinkybės buvo visai kitokios. Vis dėlto nuo to laiko daug kas pasikeitė. Ir Na, man atrodo, kad reikėtų padėti bankui gauti naujus įgaliojimus, kad jie galėtų dar geriau padėti besivystančiom šalim, galėtų padėti geriau vykdyti Europos vystimosi politiką, tai būtų tikrai labai naudinga. Tad reikia intensyvesnės, platesnės, geresnės politikos, daugiau finansavimo ir daugiau pagalbos besivystančiom šalims. Dėkuoju, ponė Keller. Ačiū. Trys klausimai. Visų pirma, jūs minėjote Kopenhagą, klimato kaitą. Tad aš skaičiau, kad per pastarosius septynis metus EIB tikrai žymiai daugiau lėšų skyrė neatsinaujinančių energijų, energijos šaltinių projektams, o atsinaujinančių energijos šaltinių projektams buvo skirtas žymiai mažesnis finansavimas. Todėl norėčiau paklausti, kodėl taip yra, kodėl jūs daugiau dėmesio skiriate neatsinaujinantiems energijos šaltiniams ir jų plėtojimui. Antras klausimas. Jis susijęs su finansinių tarpininkų didesnių, aktyvesnių naudojimų. Kiek žinau, EIB naudojasi tokiamis paslaugomis, taip pat ir tam tikrų įmonių iš, iš išorės, už ES ribų, tačiau tuomet kyla problemų, kaip gauti informaciją apie lėšų panaudojimą, nes trūksta skaidrumo ir norėjau paklausti, kaip spręsite skaidrumo klausimą dėl finansinių tarpininkų. Trečias dalykas - dėl mokestinių rojų. Kaip supratau, praeitie buvo problemų, tačiau jūs dabar stengiatės gerinti padėtį, bet norėčiau sužinoti konkrečiau, ką darote ir kokių priemonių imatės. Ar uh, Ar tos politikos, kurią dabar taikote, užtenka, ar manote, kad reikia dar konkretesnių priemonių? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes ponas Maištat jau atsakė kai kurios klausimus, kuriuos aš norėjau užduoti. Porą pastabų, jei leisite. Noriu pasakyti, kai kas skiriasi nuo prieš tai kalbėjusių. Investicijos nėra susijusios vien su kapitalo graža, tai yra susiję ir su ilgalaikė gaunama nauda, pavyzdžiui, stabilumu, ilgalaikiu augimu ir vystimuisi. Ir aš esu įstikinęs, kad EIB tam pritarė. Manau, jūs taip pat pritarėte ir tam, kad reikia preferencinių palūkanų normų E, tam tikrais atvejais ir aišku, tai reikia sieti su konkrečiais projektais, kuriems gali būti skiriamas finansavimas. Norėčiau dar pasakyti, kad kalbant apie skolinimąsi, tiksliau skolinimą, e, kinai nesusiduria su jokiom problemom ir jie tai daro labai laisvai ir aš tikiuosi, kad ateitie tai nebus kenksminga EIB ir apskritai Europos Sąjungai. Uh, Jūs minėjote, kad parlamentas dirba pasinaudodamas tam tikrom švelniosiom teisės priemonėm, bet man atrodo, kad mes turim ir papildomų priemonių, pavyzdžiui, kotonų susitarimą, kitus susitarimus ir jų nereikėtų pamiršti. Ir galiausiai klausimas, kurį man padėjo sugalvoti ponas Bermans. Ar koks yra EIB vaidmuo draudimo kontekste? Pavyzdžiui, šalys ar asmenys, kurie nori apdrausti, sakykime, javus arba uh, e, užsimti sveikatos draudimu. Ar jie šiuose srityse gali gauti EIB pagalbą? Kaipgi yra su šiuo klausimu? Jis tikrai labai aktualus. Uh, nes kyla labai daug neiškumų įvairiose projektuose, kurie galbūt atrodo, jog trumpalaikiai perspektyvų yra visiškai nepelningi ir neveiksmingi, bet jei pažiūrėtumėm ilgalaikę naudą, tai viskas yra priešingai. Dėkoju, ponė Zima. Ačiū, ponas Maištai. Tikrai puiku, kad ir šį kartą kadencijos pradžioje atvykote į komiteto posėdį kad kartu su mumis pakalbėtumėte apie EIB veiklą. Man be abejo, štai kas labiausiai rūpi. Kokiu rezultatu buvo pasiekta po mūsų praėjusio pašnekėse? Kaip jūs pats vertintumėte? Ar pavyko jau pradinėme projektų vertinimo etape į darbą įtraukti vietos partnerius? taip pat kaip yra su poveikio vertinimais, kai norima skirti finansavimą ekologiniams, socialiniams, užimtumo, moterų įdarbinimo ir panašiai pobūdžio projektams. Tai ar pavyko tą visą išplėtoti? Ar pavyko jums sustiprinti EIB struktūras, taip pat ar pavyko sustiprinti EIB personalą, darbuotojus veikiančius Afrikos regionuose? Tuo metu jau buvo kritikuotinai sakyta, jog EIB nepasiekia, taip sakant, tų regionų vietų, yra toli nuo jų. Bet to norėčiau dar ir štai ko pasiteirauti. Jūs pats, kokiu lūkesčiu turėtumėte iš Europos parlamento bei iš mūsų komiteto? Kaip įsivaizduojate jūs po to, kai bus priimtas sprendimas dėl aktyvesnio parlamento dalyvavimo. Kaip jūs pats sukurstumėte geresnės prielaidas mums patiems prisidėti prie jūsų veiklos, geriau išnoti etatus, skaidrumas yra kitų, daugiau dar sričių, kuriuose ir mes iš jūsų pagėdavimo aktyvesnio darbiavimo, bet ko gero ir jūs irgi norėtumėte, kad mes aktyviau prisidėtume. Taigi tikrai nepakenktų, jeigu jūs ir šį aspektą pakomentuotumėte. Ir jau pats paskutinis klausimas. Ponas Kešminas man iš dalies užbėgo už akių. Kinijos veiksmai. Neva Kinija yra pasirengusi daug dosniau dalinti paskolas. Tai jūs visai neseniai apgailestavote, kad mes negalime skirti paskolų tokiomis sąlygomis, kaip jie skiria Kinai. Tačiau gal ne tai svarbiausia, ar nėra svarbiausia užimtumas, socialiniai dalykai. Kitaip tariant, ar jūs esate nepriklausomi nuo kinų elgesio ir ar gali, ar manote, kad EIB turėtų ginti tas vertybės, socialinius klausimus, užimtumą ir panašiai. Ačiū, ponė Dekaiser, prašom. Merci, Madame la Présidente, Monsieur Mestak, aussi. Ačiū, pirmininkė, ponė Mestak. Europos investicijų bankas iš tikrųjų tampa e, vystimosi pagalbos priemonė. Ir mm, norėčiau jūsų dabar paklausti, jūs labai trumpai paminėjote tarybos e, sprendimus, kurie leido paskolas teikti viduržėmės jūros regionui. Ar, jau, ar galėtumėt pasakyti, ar yra čia ir Izraeliui tos paskolos skirtos ir jeigu taip, tai kokios tai būtų sumos ir kaip būtų tada su tais leidimais. Ir pabaigai aš pati užduosiu klausimą. Norėčiau paprašyti, kad jūs pasakytumėt banko um, bendrą produktą pastaraisiais penkeriais metais, kokį, ir toliau, kai jūs dirbate su EBPO sąrašu po G20 sutikimo, mes žinome, kad um, tai netrukdo to, toms įmonėms, kurias jūs finansuojate, uh, imtis uh, apeiti mokesčius ir uh, Jeigu, pavyzdžiui, jie yra įsikūrę kažkokia tai valstybėje, kuri yra pilkajame sąraše, e, gali vis tik tai tos įmonės m, mm, išvengti mokesčių ir jūs jūs negalite išsiaiškinti iš tikrųjų, ar tai yra, um, ar tai yra Mauricijos saloje, ar tai Belizė dirbanti įmonė. Uh, Paprašysiu labai trumpai atsakyti, kiek įmanoma pateikti informacijos, galbūt paskui, jeigu pageidautumėt. Aš norėčiau padėkoti ponui Gereriselam už jo palaikymą. Mm, Pane Kirelė, aš galiu pasakyti, kad tos taisyklės, kurios turime, kurių laikomės pagal tarybos sprendimus, 20 procentų um, finansavimo energijos gamybai turi būti skirta atsinaujinantiems šaltiniams. Tai yra minimum 20 procentų, aš galėčiau pateikti tikslesnius tos skaičius, bet dabar dėl mažų vidutinių įmonių rėmimo Pagal naują sutartį e, mes siūlome nuo 2008 metų e, geriau užtikrinti tą paramą nei anksčiau. E, naujose sutartise yra nustatyta, kad dėl, dėl to, ką tarpininkai turi per, perduoti to mažoms ir vidutinėms įmonėms, uh, turi, kokios turi būti normos taikomos ir tos įmonės, kurios gauna naudą iš, ta, ta nauda, kurią jis gauna iš EIB, gali būti įvairiaus, įvairios pavydalo. Tai būtų Pavyzdžiui, ar tai finansinis kažkoks tai pranašumas, ar tai, jeigu tai yra iš Junktinės karalystės, ar jeigu iš Prancūzijos gali būti atskiras raštas kažkoks tai. Tačiau labai svarbu, kad būtų e, visiškas skaidrumas tuo klausimu ir kad EIB galėtų paskui um, atlikti uh, to banko tarpininko auditą ir patikrinti, ar iš tikrųjų kelia, keliamos, kitų keliamų sąlygų yra laikomasi. Dabar dėl um, mokestinių rojų um, reikia pasakyti, kad po G20 buvo priimtas sprendimas peržiūrėti mūsų taikomą politiką, mm, atsižvelgiant tarptautinių finansinių uh, institucijų reikalavimus O kai, kurie, kai kurios yra, e, reikalauja, kad būtų perkelta veikla į atitinkamas kitas jurisdikcijas kol, ir tik tada būtų galima suteikti kreditus. Taip, pirmininkė minėjo, e, tai yra EBPO sąrašas, ne mes sudarome tą mokestinių rojų sąrašą, bet ES taip pat galėtų imtis iniciatyvos ir galbūt parengti išsamesnį sąrašą nei dabartinis EBPO sąrašas. Pasižymėjau pana Kešman mintis, manau, kad jis pagristai teikia, kad reikia mm, siekti dirbti, vertinant ilgalaikį laikotarpį ir naudą ilgalaikį laikotarpį, tačiau mes turime laikytis savo statuto, mes negalime teikti pagalbos draudimo srityje. Toliau dėl um, Kinijos bankų teikiamų paskolų, taip, tas, uh, tos tendencijos labai ryškėja Afrikoje ir dažnai, tarkim, jeigu yra projektai, su kuriais mes dirbame ilgus metus, netgi keliarius metus ir paskutinę akimirką mus pakeičia Kinijos bankas, kuris, aišku, kelia daug mažiau reikalavimų vis tik tai aš manau, kad mes turime toliau dirbti ir turime toliau reikalauti, kad būtų laikomasi tam tikrų aplinkos apsaugos ir socialinių reikotarpių, nes tada mes, ne, mes būsime tik tai toks bankas kaip kiti, mes nebūsime ES bankas, kuris gina ES vertybės. Taigi aš manau, kad mūsų pasklos turi būti siejamos su tam tikrais reikalavimais, tai yra aplinkos apsaugos, socialinių reikalavimų, sąlygų laikymosi, nors galbūt uh, tarkim, vienas ar kitos šalies vyriausybė nusprendžia galų gale pasisukti į Kinijos banką. Nuo paskutinių diskusijų, man atrodo, mes pasistumėjome į priekį, kai eina kalba apie projektų analizę, kokį poveikį jie daro aplinkai, socialiniam sektoriui reikia e, priminti e, ta, e, tas taisyklės dėl aplinkosauginio ir socialinio poveikio. Ir manau, kad dabar taikoma metodika yra daug išsamesnė ir leidžia tikrai išanalizuoti daug giliau. Aišku, nėra dar situacija tobula, tačiau aš manau, kad tai yra sritis, kur uh, palyginti su tuo, kokia situacija buvo prieš keliarius metus, kuomet mes apie tai kalbėjome, tai tikrai yra pasistumėta į priekį. Dabar dėl personalo. Aišku, kad norint tinkamai atlikti darbą, kai na, kalba apie besivystančių valstybių finansavimą, darbuotojų reikia daug daugiau. Galėčiau dabartinės proporcijas paminėti. Štai kokie skaičiai yra. Mes 75 milijardus skoliname kasmet, 50 5 milijardai iš to yra už ES. Dabar dėl personalo aš galiu pasakyti, kiek tiesiogiai žmonių dirba su tomis operacijomis, yra taip, du trečdaliai pirmai sumai ir trečdalis antrai sumai. Tai yra iš tikrųjų tom operacijom, kurios yra už ES ribų, darbuotojų yra daug, reikalinga daug daugiau. Aišku, kai kuriuose srityse dar yra tam tikras trūkumas, ypač monitoringo srityje. Ir norint realiai padaryti pažangą ex ante projektų e, vertinime, tai tikrai reikia užtikrinti monitoringą, tol, e, tą vertinimą e, tolesnės tasos, kas, kas vyksta. Ir viena iš priemonių, aišku, tai būtų padaryti per mūsų išorės biurus. Šiandien mes turime dar vienu biuru daugiau ir mes norime turėti dar daugiau. Aišku, atitinkamai laikantis to finansavimo, kiek mums skiria mūsų akcininkai, kad galėtumėm plėtoti išorės biurų veiklą. Ir dar pirmininkė jei leistumėt, mūsų vicepirmininkas, kuris tiesiogiai yra atsakingas už viduržėmio e, jūros regiono klausimus, galėtų atsakyti tiesiogiai į ponios Dekaiser klausimą. Ačiū pirmininkė, šią galimybę noriu pasakyti, kad mes maždaug pusantro milijardo eurų skoliname viduržėmio jūros regionui. Būtent, e, kad dėl to pusantro milijardo eurų mes esame vienas iš didžiausių bankų skolintojų tame regione ir iš to apie 200 milijonų milijonų keliauja Izraelio, Izraeliui. Tokiu būdu mes galime įgyvendinti Izraelio Palestinos bendrus projektus elektros srityje ir taip pat rizikos kapitalo srityje. Ir, ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų abi pusės dirba kartu. Ir paskutinis e, pirmininkė klausimas, į kurį dar neatsakiau, tai e, mūsų bendras produktas yra e, milijardas penkišimtai milijonų. Pelną gauname dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, mes turime pagal statutą numatytą reikalavimą, kad E, mūsų skolinimo e, dydis negali viršinti 250 procentų mūsų kapitalo, e, mes prieartėjame prie tos ribos, tuomet mes reika, prašome iš savo šalių um, narių papildomo kapitalo ir paprastai klasikinis atsakymas yra toks, kad gerai galite, tačiau tai turi valstybėms narėms nieko nekainuoti. Jūs galite didinti kapitalą, bet Aš tuo metu e, anksčiau aš sakydavau, jum nekainuos tikrai nei vieno franko, dabar sakau, jum nekainuos nei vieno euro, tikrai, taigi mes sudarome atitinkamą rezervą, kuris leidžia numatyti tą rezervą reikalingą, jeigu, jeigu vėliau yra kapitalo didinimas. mes imamės tos rizikos finansuoti tokius projektus, kuriuos e, privatus bankai nefinansuotų, neįsimtų tokios rizikos, jeigu mes neįsikištumėm vieni, todėl mums, aišku, atitinkamai reikalingos atsargos tam tikros ir todėl mes ir nusprendėme, tarkim, kad, kad mūsų toks pelnas yra pusantro milijardo visiškai tinkamas tokiamis sąlygomis. Dėl jūsų paskutinio klausimo galima konkretų atvejį panalizuoti. Ir čia kas atkreipė mano dėmesį, man netrodo, kad EIB finansavimas sumažino tuos išteklius, kurie mm, patenka į tas valstybės, kuriuose gyvendami projektai. Būtent tam, kad valstybės uh, pritrauktų finansavimą, ypač Afrikoje, taiko palankės sąlygas. Galima kai kuriais atvejais galbūt galvoti, kad tos sąlygos yra labai dosnios. Tačiau mes irgi taikome nuolaidas. Ir reikia suprasti, kad jeigu, pavyzdžiui, yra kasybos projektai, mes galime finansuoti 15 procentų. Où se situait euh, la mine en question recevait vraiment trop. Ir jeigu, pavyzdžiui, Sierra Leone gautų tik tai pernelyg mažas tas lėšas Tačiau jeigu eina kalba apie kažkokius tai fina, e, mokesinius rojus, tai čia yra kiekvienos valstybės galbūt situacija reikėtų analizuoti. Tačiau aš manau, kad pernelik, pernelik bendrai tai yra vertinama. Noriu padėkoti Europos investicijų banko pirmininkui Maistadui e, už jo pasisakymo aiškumą. Thank you.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 Mr. Pedersen is uh, Swedish. Swedish, okay, thank you. It's now my pleasure to welcome... Noriu pasveikinti poną Jacques Diouf, kuris yra Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos generalinis direktorius. Malonu Jūs matyti čia mūsų komitete. Pakvietėm jūs, kad pasikalbėtumėm apie tam tikrus klausimus, nes rytoj svarstysim dokumentą dėl ekonominės ir finansų krizės padarinių maisto saugumui besivystančiose šalyse. Šiandien, kiek žinau, jūs pas mus galite pasisvečiuoti tik pusvalandį, tad nedelsdama ir suteiksiu jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus nariai Tikrai labai džiaugiuosi galėdama šiandien kreiptis į šį komitetą. Esu dėkingas už tai, kad mane taip maloniai pakvietėte. Viso pasaulio šalių ekonomikos augimo tempai sulėtėjo, recesija, tikrai krizė palėtė visas pasaulio šalis, o labiausiai palėtė besivystančias šalis bei pačias skurdžiausias šalis, skurdžiausius visuomenės sluoksnius. Šiais metais Apie šeštadalis pasaulio gyventojų badauja. Tai yra 500 milijonų daugiau negu pernai. Visame pasaulyje trūksta maisto produktų. Ir ši krizė kyla dėl to, jog trūksta pradinių galbūt žaliavų, pradinių maisto produktų. Nors nukrito, sumažėjo tam tikri maisto produktų kainos, tačiau vis tiek besivystančiose vis šalise trūksta maisto produktų ir jos yra maždaug realiai skaičiuojant penktadaliu didesnės negu, negu 2006 metais prieš krizę. Be to, ūkininkai kenčia dėl to, jo pabrango trašos. Tai yra maždaug Daugiau negu 100 procentų pabrango sieklos, galvijai, trašos. Taip pat e, pabrango ir transportavimas, kadangi pabrango degalai. Be to, ekonominė krizė apėmė faktiškai visą pasaulį. Į beveik jį apėmė vienu metu. Taigi tokiamis aplinkybėmis valstybės nebegali naudotis e, įprastinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, devalvuoti savo valiutą ar panašiai, siekiant kovoti su krize. Be to, yra paskaičiuota, kad šiais metais tiesioginės užsienio investicijos pasak TVF sumažės 22 procentais. 2008-aisiais užsienyje dirbantis darbuotojai, migrantai į namus parsiūsdavo apie 300 milijardų ir šios perlaidos dabar sumažės, kaip vertinama, iki 10 procentų. Bet to tai dar ne viskas. Tarptautinės priekybos apimtis, ko gero, irgi sumažės nuo 5 iki 8 procentų. O besivystančių šalių eksportuojamos produkcijos kaina turėtų arba galėtų sumažėti šiais metais nuo 15-26 procentų. Taigi, skurstantys žmonės naudoja prastus arba mažiau maistinių medžiagų turinčius produktus, dėl to kenčia jų sveikata ir panašiai. Pone pirmininkė, garbus komiteto nariai, ši krizė kilo dėl struktūrinių problemų ir tos struktūrinės problemos niekur nedingo. Skurdžiose šalise ir toliau yra mažas darbo našumas, smarkiai didėja gimstamumas, taip pat kyla problemų dėl apsirūpinimo trašomis, vandeniu, žeme, potviniai bei saustros kartuosi dažniau negu istorinis vidurkis. Taigi, toks tokia problema atsirado dėl tų trūkumų, kurie, kurie buvo daugelį metų ignoruojami besivystančiose šalise. O juk besivystančiose šalise gyvena apie du trešdaliai pasaulio gyventojų. atitinkama pagalba maisto produktais realiai vertinant sumažėjo 58 procentais nuo 8 milijardų iki 3,5 milijardo per dešimties metų laikotarpį. Taip pat kita pagalba irgi sumažėjo labai stambiai. Taigi dėl visų šių priežasčių reikia skatinti investicijas į maisto pramonę, reikia gerinti struktūras šiuose besivystančios šalise, reikia geriau valdyti apsirūpinio vandeniu, tiesti kelius kaimuose, užtikrinti nusausinimą, įrengti vandens saugojimo rezervuarus, taip pat padėti apsirūpinti finansais ir paskolomis. Besivystančios šalis šiems reikia apie 44 milijardų JAV dolerių paramos, kad e, būtų padėta efektyviai mažiesiams gamintojams. Taigi ši suma yra, yra labai maža, lyginant su 350 milijardų JAV dolerių, kurie buvo suteikti pastaraisiais metais besivystančiose šalise ūkininkams paremti. Taip pat ši suma yra didelė lyginant su tuo, kiek yra išleidžiama ginklavimuose. Taigi šiuo metu maisto apsirūpinimo, maisto produktais klausimai tapo vėl viena prioritetinių problemų. Be to aš esu ir pats dalyvavęs didžiojo aštuoneto sutikimuose. Ten buvo sprendžiami klausimai, kaip ilgalaikėje perspektyvoje padėti smulkiesiams gamintojams besivystančiose šalise. Buvo pažadėta per trejus metus iš JAV pusės skirti 20 milijardų dolerių. Tai tikrai yra gražus gestas, tačiau svarbu, kad tie pažadai neliktų tušiai žodžiais. Jau ne vienerius metus prašiau, kad skurdžiose šalise būtų investuojama į žemės ūkį, norint tvariai išspręsti šią problemą. Tačiau tie mano raginimai nesulaukia pritarimo. Tik pastaruoju metu, kai aš 20 ėmė reaguoti šią problemą. Tikrai reikia spręsti klausimą dėl apsirūpinimo maisto produktais. Taigi, FAO leis maisto saugos komiteto dėka efektyviau organizuoti atitinkamą politiką. Be to, artimiausių metų aukščiausio lygio įvyks konferencija skirta maisto saugumui. Tikiuosi, kad šis aukščiausio lygio sutikimas leis pasiekti bendrą sutarimą dėl to, jog reikia nedelsiant pasaulyje išnaikinti badą. Latino Amerikos bei Karybo jūros regiono šalis nusprendė 2025 metais išnaikinti badą. Bet to reikia vėlgi didinti pagalbos apimtis, kad jos bent jau nebūtų žemesnės negu praėjusiame šimtmetyje. Tik tokiu būdu, manau, mes išspręsime aktualias problemas. FAO pastaruoju metu ėmėsi priemonių siekdama kovoti su tam tikrų maisto produktų brangimu. Mes bandome jau dviejus metus padėti besivystančių šalių augintojams gauti kokybiškų trašų. Šiai, šiam veiksmui buvo skirta apie 400 milijonų jav dolerių, taip pat papildomų lėšų JAV bei ES skyrė 280 JAV dolerių. Tai tikrai yra esminis įnašas prisidėjęs prie šios iniciatyvos sėkmės. Taigi už tai noriu išreikšti Jums savo nuolankų dėkingumą. Jums, Europos parlamentui, Europos Sąjungai bei jos valstybėms narėms. Ačiū už tokį dosnumą. Europos Sąjunga yra labai svarbi FAO partnerė teikianti techninę bei finansinę paramą besivystančiam šalims žemės ūkio bei vystimosi sektoriuose. ES yra svarbiausia FAO partnerė, kadangi šiais metais ji skyrė 290 milijonų JAV dolerių Taigi mes pagidautume, kad būtų ir toliau tęsiamas toks tamprus bendradabiavimas, kuris iki šiol jau siejo mus su ES. Pone pirmininkė, pone ir ponios, dėkui už jūsų dėmesį. Ačiū, kadangi laiko turime nedaug, tai siūlyčiau apsiriboti po vieną klausimą kiekviena frakcija galėtų tik užduoti, kad e, generalinis direktorius galėtų dar ir atsakyti tos klausimus. Tai prašom pasiderinkite tarpusavie. Aš pradėsiu gal nuo pono Giorins, kadangi jis vienintelis nuo savo frakcijos prašo žodžio. Prašom, pane Gerants. Na, jeigu manęs nebūtų posėdėje, pirmininkė, būtumėt laimė laiko. Uh, Gerbiamas e, FAO generalinį direktorių, aš norėčiau pasiteirauti dėl to, kaip galėtumėt įtakoti valdyseną apsirūpinimo maistų srityje. Aš noriu paklausti štai, kad prieš um, keliarius metus um, kalbėjau su Lami dėl to, dėl to, ar kainos yra per didelės ar per mažos. Jeigu kainos yra netinkamos, tai jos neskatina žemės ūkio vystimosi toje valstybėje. Ir tuomet atsakymas buvo, kad tai yra ne tarptautinė priekybos organizacija, kuri įtakoja kainas, kad jos mažėtų, o pasaulio bankas. Ir turint omenyje mm, visą institucijų struktūrą tarptautinėje arenoje FAO, kokį vaidmenį vaidina tarptautinėse tose darybose, taip pat ir ko, komercinės e, darybose. TVF ir Pasaulio bankas taip pat dalyvauja, tačiau FAO koks yra vaidmuo? <coughs> Monsieur Berman. Ponas Berman. <laughs> Pulė socialistų. Socialistų vardu. Bon, après concertation um, iš esmės e, suderinę pastangą solidariai, aš dabar norėčiau paprašyti generalinio direktoriaus pasakyti po maisto krizės dabar matome, kad iš esmės keičiasi tendencijos, kaip yra daromos investicijos į kaimo vietovės, į žemės ūkį, į kaimo vietovės, bendrai besivystančias valstybės. Širon, jūs pasaulio bankas kalbėjote, kalbate labai e, daug apie tai, kad reikia padėti pačioms susistančioms valstybėms plėtoti savo žemės ūkį, kad jos galėtų apsirūpinti reikiamų maistų. Ar realiai yra tikrai padedama tas tendencijas pakeisti? Ar tuo požiūriu e, valstybės narės ir ypač e, pati Europos Sąjunga vykdo savo pažadus? finansinius pažadus. Ačiū. Aš norėčiau žaliųjų vardu užduoti klausimą, gerbiamas generaliniu direktoriau, ar FAO yra numačiusi kažkokias tai elgesio gairės dėl to, kaip ilgalaikiu laikotarpiu galima paskirstyti dirbamus plotus. Ir antras klausimas, ar atlikote kokiu nors tyrimu dėl to, kiek galima apriboti spekulacijas pirminėmis žaliavomis, ypač kai eina kalba apie žmonių e, vartojimų reikalingą maistą. Ar tai būtų e, fičeriniai kontraktai, ar tai būtų kitokios priemonės. Po, o dabar ponė Strifler. Trumpas klausimas. FAO yra viena iš pagrindinių ES partnerių. Uh, Mes skiriame apie milijardą eurų maisto priemoniai ir tos lėšos yra jau numatytos, paskirtos. Kaip Jūs galvojate, um, kiek iki šiol yra, ar pakankamai yra dirbta tuo klausimu, ar ta priemonė realiai galės užtikrinti, kad maisto um, gaminimas išauktų? Ponas Dėva, paskutinis klausantisis. Um, Ačiū pirmininkė. Vanduo. Ar sprendžiate vandens trūkumo klausimą, nes greitai tą trūkumą pajausime? Visai nesenai pasirodė ataskaita, kuri teigia, kad tirpsta Tibeto ledynai ir tai reiškia, kad nuseks e, iš to maitinamos aplinkinės upės, pritrūks vandens irigacijai Tad ar galim kalbėti apie e, maistą ir žemės ūkį kaip atskirą temą, ar reikėtų tai sieti ir su vandens trūkumu? Ačiū. Gerbiamas generalinį direktorių, dabar jums žodis. Voilà. Euh, euh, merci, Madame la Présidente. Ačiū gerbimo pirmininkė, aš pasistengsiu e, trumpai atsakyti į klausimus, kiek įmanoma. Įtakoti e, vyriausybės maisto srityje didelė problema šiandien. Turime daug partnerių. Turime partnerių, kurie finansuoja žemės ūkį ir vystimasi. Čia yra rimčiausios problemos nes nuo 17 procentų, kurie buvo skiriami išvystamosios pagalbos žemės ūkiui ir kurios leido um, žalį revoliuciją gyventi Azijoje ir Latino Amerikoje, um, dabar tas, ta parama sumažėjo iki 3,8 procento, netgi 3,8 procento iki 5 procentų dabar. Čia ES taip pat, nes tik 4,5 procento buvo numatyta 9 EDF žemės ūkiui. Aišku, dar yra dvišalė pagalba. Ant antri, antras rūšis, antra rūšis partnerių tai yra tie, kas dalyvauja prekyboje. Tai yra PPO, bet taip pat ir regioniniai sutarimai mm, dėl bendros mm, politikos. Dėl, ir, ir dėl muitų bei techninių kliūčių priekybai šalinimo ir taip toliau ir taip toliau. Trečias um, veikiančių subjektų tipas būtų tam, kas dalyvauja pagalbos maistu mm, srityje. Ar tai būtų fiziniai subjektai, ar finansiniai subjektai, ar tai ar tai būtų reali pagalba ar ne. Toliau yra um, finansavimas iš FIDA, e, tačiau, uh, aišku, čia jau finansavimas būtų mažesnis nei iš pasaulio banko. Na ir aišku, nacionalinių lygmenių yra vyriausybės su savo sprendimais atitinkamai nacionalinio biudžeto rėmose, kas yra skiriama žemės ūkio politikai. Uh, Ir visą tai reikia apjungti į bendrą visumą ir suvaldyti, kai eina kalba apie situaciją apsirūpinimo maistu pasaulyje kontekste. Aišku, siekiama rasti tokius sprendimus, kur būtų galima įtraukti nevyriausybinės organizacijas, maisto gamintojų organizacijas, pilietinę visuomenę. Ir visa tai yra vykdoma atitinkamai laikantis um, reformos dėl apsirūpinimo maistu uh, geresnės politikos būtent tam, kad būtų galima įtraukti uh, visu, visas reikiamas institucijas, kad tikrai būtų galima padėti tam milijardui žmonių. Uh, kad kai turėsime maždaug 9 milijardus gyventojų pasaulyje 2050 metais, tai aišku, kad maisto, maisto kiekius reikės padviguminti, kiek, kiek bus reikalinga besivystančiams valstybėms. Dabar dėl tų tendencijų pakeitimo turiu pasakyti, kad, na, čia yra kokių tam tikrų kliūčių toms investicijoms, bet aš gal daugiau čia nesileisiu detalės, nes aišku, 7-8 metais turėjome krizę, dabar 9 metai kol kas dar per daug nieko nėra pasikeitę, tačiau jau yra neblogų ženklų kad iš tikrųjų galbūt investicijos į žemės ūkį po truputėlį vėl didės. Uh, Dabar dėl e, plotų, dėl žemių paskirstimo. Žinote, aš pirmasis atkreipiau um, tarptautinės bendruomenės dėmesį, um, paskelbdamas e, straipsnį Monde, Le Monde, kuris paskui buvo paskelbtas ir Financial Times, dėl bendarbiavimo su tarptautiniais partneriais, pavyzdžiui, FIDA, dėl to, kaip galima realiai būtų tai padaryti, gyveninti praktinėme gyvenime. Matome, kad rezultatai gana neraminantis vis dar. Uh, Mes dabar dirbame su Japonija, kai kuriomis kitomis valstybėmis, kad parengtumėm Elgesio kodeksą investicijoms į žemės ūkį trečiojo pasaulio valstybėse. Nes iš esmės tai yra tos privačios investicijos reikalingos, jeigu norime padvigubinti maisto pagaminimą besivystančiose valstybėse, bet aišku, reikia užtikrinti, kad visą tai būtų daroma uh, tokiamis sąlygomis, kad priekyba nebūtų nesažininga, kur būtų nelygios sąlygos, kur būtų kažko, e, kažkas e, įstumtas į nepalankę paėdį, ar tai institucijos, ar tai būtų žmonės. Dabar turiu pasakyti, kad mes su, kito, su kitomis partnerėmis taip pat analizavome, tačiau dar neradome sprendimų. Uh, dėl spekulacijos pirminėmis e, žaliavinėmis e, medžiagomis. Matome, kad lėšos, kurios, buvo, e, kurios keliavo į mm, būsto sektorių kitų, kitur, kai dabar po krizės, aišku, kad tos lėšos kitur keliauja ir į kitus sektorius. Ir aišku, kol nebus reguliavimo, reglamentavimo, tai aišku, neišvengsime tokios situacijos, kad efektyviai būtų galima sekti, kas vyksta, kuriame sektorė. Dabar milijardas eurų FAO dabar gal rengia apie 200-300 tūkstančių dolerių ir mes esame patenkinti tomis sąlygomis, kokiomis mes dirbame su komisija, nes pirmą kartą mes turime tai, ko ir prašėme, tai yra lėšas, kurios yra skirtos padėti neturtingų valstybių e, ūkininkams, kad jie tikrai galėtų geriau gami, auginti, gaminti maistą, gaudami reikalingas trašas, sėklas ir taip, bet tuo pačiu metu ir reikalinga mm, pagalba, kuri leistų sustiprinti jų o, nacionalinės sistemas, pavyzdžiui, sėklų sertifikavimo srityje ir, ir ir taip toliau. Iš tikrųjų, kad padėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su nacionaliniais mokslinio tyrimų centrais. Mes norėtumėm, kad trašos būtų gaminamos tose valstybėse, tai būtų antras etapas, o trečias etapas, kad tos trašos būtų gaminamos tose šalise, kurios turi naftos išteklių, fosfatų išteklių ir kitų trašoms reikalingų medžiagų išteklių. Dabar dėl šios priemonės vaidmens mes tikimės, kad tai leis konsoliduoti ir išplėsti mm, tuos įsipareigojimus, kurie buvo padaryti, mobilizuoti 22 e, milijardus dolerių kvyloje laikotarpį nuo 2010 iki 2011 e, metų. Atitinkamai, aišku, ir iš ES bus indėlis ir mes labai tikimės ir norime perduoti tą savo viltį jums, kad kiekvienas projektas bus išanalizuotas įvertinant jo poveikį, kokią naudą jis davė um, žemdirbiams, um, ekspertavimo srityje ir taip toliau, kad visi tie uh, duomenys galėtų po to leisti sustiprinti dar šią veiklą, kuri mūsų manimo tikrai galėtų duoti labai tvarių ilgalaikių rezultatų. Dabar dėl vandens. Aišku, kad vanduo yra Vanduo yra gyvybės šaltinis tiek augalams, tiek gyvūnams, tiek žmonėms, aišku, tai yra svarbu, tačiau mūsų didžiausias prioritetas yra užtikrinti tinkamą vandens kontrolę, ypač Afrikoje, kurioje tik 7 procentai dirbamų žemių yra drekinamos, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje tik tai 4 procentai yra tokios žemės. Tai reiškia, kad 96 procentai kitų laukų ar dirbamo žemės iš esmės priklauso nuo kritulių, nuo lietaus, nes jokių kitokių būdų tie plotai nėra drekinami. Taip pat dar pasakysiu, kaip jūs turbūt jau žinote, kad klimato kaita tik dar labiau apsunkins padėtį, nes vandens būtinas kiekis mažės, daugės sausrų. Tai taip pat gali sukelti ir labai rimtų politinių problemų. 40 procentų gėlo vandens pasaulyje yra ant ribų, ant sienų tarp valstybių, tad gali kilti politinių problemų, politinių ginčių, gal net tam tikrų neiškumų, nestabilumo. Ir tikrai matysime, kad šis klausimas taps vis aktualesnio. Beaucoup, Ačiū labai už jūsų atsakymus. Ačiū, kad atvykote. Kągi, tai lieka tik palinkėti jums sėkmės jūsų labai savame darbe. Avec grand plaisir. Et je voudrais... Galbūt pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Taigi rinkimai Mozambike. Mozambike įvyko rinkimai spalio 28 dieną. Mes buvome nusunkę stebėtojus. Vyriausiai stebėtoja Fiona Hall arba Hall, o Kristianas Kristian Dan Prėda buvo kaip ir atsakinga už Europos parlamento stebėtojus. Taigi pona Fiona Hall pateiks savo ataskaitą. Pirminę ataskaitą ji mums jau pateikė, o galutinė ataskaita pasirodys po poros mėnesių. Tiesa, ji negaluoja, taigi Vietoj jos į mus kreipsis Kristijan Danprėda. Taigi, Kristijan Danprėda, prašome pasidalinti savo įspūdžiais apie tai, kas įvyko Mozambike. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš pasidalinsiu tam tikromis e, pastabomis. Iš kelių Europos parlamento narių sudaryta delegacija, iš viso septyni nariai, ponas Fernandesas, ponas Sebastianas buvo atstovavo PPE grupiai, dar trys delegatai atstovavo socialdemokratų frakcijai, taip pat buvo kitoms frakcijoms atstovavo. Iš jos septyni nariai vyko stebėti rinkimų. Rinkimai vyko nuo spalio 26 iki 30. Pats balsavimas vyko penktadienį, 28 dieną. Mūsų grupės vadovas turėjo vykti stebėti rinkimų Afganistane. Taigi, Lui Alvešas paskaitė į paskutinę minutę faktiškai mūsų delegacijoje. Šiaip įvyko trys rinkimai. Mozambike parlamento rinkimai vyko. Taip pat pirmą kartą vyko ir provincijų teisėkuros asamblėjų rinkimai. Mūsų delegacija balsavimo dieną apsilenkė keliose balsavimo apylinkėse. Delegacija suskirsta kaip ir tris komandas. Viena komanda liko sostinėje Maputo, kita grupė stebėjo, kaip vyksta balsavimas sostinės apylinkėse o trečioji grupė vyko į antrąjį pagal dydį šalies miestą. Tuo labiau, kad šio miesto meras buvo vienas iš trijų pretendentų į šalies prezidento postą. Mozambiko demokratinio judėjimo vadovo pareigas jis ėjo šio antrojo pagal dydį miesto meras. et le soir, pardon, Micro. le soir. Euh, Taigi rinkimų dieną mes e, lankėme skirtingose vietose, vakare dalyvavome biuletenių skaičiavimo procese. Tikrai tai buvo labai lėta bei sudėtinga procedūra. Taigi šešias, septynias valandas buvo skaičiuojami vos keli šimtai balsavimo biuletenių. Buvo laikoms tikrai didelių saugumo priemonių. Balsavimo apylinkėse mūsų e, įtikino arba nustebino netgi taikos, e, pasitikėjimo atmosfera. Partijų atstovams buvo leista stebėti rinkimus, taip pat rinkimai pasižymėjo gerų organizavimo. Tiesa, rinkėjų aktyvumas buvo kiek mažesnis negu per ankstesnius rinkimus. Šiandien bei ten vis tiek nusidriekė rinkėjų eilės, bet šiaip tai daugiau buvo išimtis. Be abejo, balsavimo išvakarėse mes susirinkome su pagrindiniais partijų lyderiais Frelimo, Renamo bei MDM pretendentais į prezidento postą. Frelimo kandidatas buvo Gebuzo, MDB atstovas buvo Simango ir Renamo atstovas Dlakama. Be to mes susitikome su ir tais stebėtojais, kurie ES vardu stebėjo rinkimus. Jų vadovai buvo Fiona Hall. Taip pat sustikome su valstybių donorių stebėtojais bei sutikome su vyriausios rinkimų komisijos atstovais. Taigi iš jų visų gauna informacijos apie tai, kaip vyko rinkimai, kaip jie buvo organizuoti, kaip vyko propagandinė agitacija. Beje, visi šie aspektai yra nušviesti ir preliminarioje ataskaitoje, kurią pateikė ES vyriausiai stebėtoja Fiona Hall ataskaita, ataskaita pateikta spalio 30 dieną. Norime padėkoti Fionai Hall bei jos komandos nariams už tai, kad jie šioje šalyje lankėsi porą savaičių ir iš arti stebėjo, kaip vyksta pasirinkimams, pasirinkimams rinkimams. Galbūt porą aspektų. Pirmas kiek subtilokas. situacija buvo šiek tiek kebli. Tuo labiau, kad e, delegacijos nariai nesutiko su galbūt delegacijos, e, su ES delegacijos e, misija, kuri ginosi teisinius klausimus, analizavo kandidatūras, gilinosi į prieš kaltinimus dėl bauginimų ir panašiai. Taigi kai kurie delegacijos nariai nesutiko su pirminė ataskaita, kuri buvo pareikta tik pasibaigus balsavimui. Nors prieš tai delegacija šalyje veikė porą savaičių. Taigi delegacija nerado bendros kalbos dėl misijos ataskaitos. Taigi ta pirminė ataskaita nesulaukia Europos parlamento rinkimo, stebėsijos delegacijos narių palaikymo, o šie nariai, kaip žinia, priklausė didesniai ES stebėsnos misijai. Tikrai tai sukėlė, jei neįtampą, tai tam tikrą galbūt sutrikimą, nepasitenkinimą, taigi teko ieškoti kompromiso. Pone Fiona Holo pateikė ilgesnės misijos ataskaitą, O Europos parlamento atveju mes pasitenkiname tik tuo, kad pateikėme savo išvadas apie pačią balsavimo dieną. Be to, per spaudos konferenciją pabrėžėme du svarbius aspektus. Taigi balsavimo dieną Mozambiko piliečiai galėjo laisvai išreikšti savo valią, niekas jiems netrukdė, jie galėjo laisvai balsuoti, tai buvo viena, o antra, buvo aktyvus jaunimas, taip pat ir moteris ne tik aktyviai balsavo, bet ir aktyviai dirbo balsavimo apylinkėse. Tai galbūt porą išvadų. Tokias mes jas galime pateikti prieš jau paskelbent vėliau išsame ataskaitą. Kaip ten bebūtų, norėčiau pasakyti štai ką. ES delegacija atvyko prieš kelias savaitės į Mozambiką ir Labai yra įdomus ryšys tarp šios ilgos misijos ir Europos parlamento delegacijos, kuri atvyko vos kelioms dienoms ir integravosi į didesnę ES rinkimo stebėjimo misiją. Norime padėkoti ir sekretariato atstovams už tai, kad buvo leista mums taip sklandžiai darbuotis. O šiaip, jeigu klausim būtų, mielai atsakyčiau juos ačiū. Ačiū. Ar komiteto nariai pagidautų užduoti klausimų arba pakomentuoti šią Mozambike įvykusią misiją? Ne? Ar taip? Galbūt šis klausimas skirtas labiau Fionai Hall Tai galbūt tai, ką pasakė kolega, atsakys geriau ne aš, o pati stebė, vyriausiai stebėtoja Fiona Hall. Pone Dieva, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, ponai Brėda, noriu padėkoti už puikią informaciją apie tai, kas įvyko. Aš pats dalyvavau keliose rinkimų stebėjimo misijose, todėl klausimas būtų jam labai paprastas. Keliose rinkiminėse apygardose Europos parlamento nariai stebėjo rinkimus. Ir taip pat noriu paklausti, keliose rinkiminėse apyrinkėse rinkimus rinkimų dieną stebėjo ES misijos nariai. Ponas Kešman. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakysiu pono Devos klausimu aplankyta buvo 782 rinkiminės e, apylinkės, buvo. Tai yra bendras skaičius, kurie aplankė ir ilgalaikiai stebėtojai, ir trumpalaikiai. Bet aš pats taip pat noriu užduoti klausimą. Aš pats esu buvęs vyriausių rinkimų stebėtojų ir uh, Žinau, kad tokios ES misijos, kurios nariai ilgiau būna šalyje, gali surenkti na, įvairiapusiškesnę informaciją ir apskritai tokios rinkimų stebėjimo misijos yra labai svarbios. Kalbant apie ilgalaikius stebėtojus, jų svarbiausia darbo dalis yra rinkti informaciją, užmėgti santykius su NVO, su nacionaliniam rinkimų komisijom ir taip pat įvertinti žiniasklaidos veiksmus besiruošiant rinkimams. Perskaičiau preliminarią ataskaitą, kuri, man atrodo, labai gera ir ji parengta pagal naująjį modelį, kurį neklystų patvirtino komisija. Tačiau aš noriu užduoti klausimą apie tai, ko nėra tame dokumente. Yra prašoma, kad neužtenkamai buvo užtikrintos skaidrumo priemonės, tačiau man kyla klausimas, kokio skaidrumo, ar kalbam apie rinkimų, balsavimo skaidrumą, ar trūko konsolidavimo rezultatų, ar ko. Man tai labai įdomu. Toliau, taip pat nežinau, ar tinkamas klausimas ar ne, bet jei norime atlikti ilgalaikę testinę rinkimų stebėjimų analizę, manau, kad reikėtų ataskaitos, preliminarios ataskaitos pabaigoje įrašyti misijos stebėjimo uh, vyriausio stebėtojo pavaduotojo pavardę, kad žinotumėm, koks tai buvo asmuo. Ir tiesiog žinosime, kas dalyvauja tokiuose misijose, turėsime išsamesnį informaciją. Aš tikrai nekalbu apie galimas problemas, su kuriomis aš pats galbūt susidūriu, bet tiesiog man atrodo, kad tik jeigu tie patys žmonės nuolat dalyvauja, jie prieš nuvykdami į vietą jau iš anksto susikuria tam tikrą nuomonę, kuri tikrai dažnai gali būti kvestionuojama. Ačiū, ponas Kašmarek. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už, pre, už pateiktą informaciją. Pritariu ponui Cashman, tai yra, kad ilgalaikiai stebėtojai yra ypatingai svarbus. Tačiau yra vienas dalykas, kuris šioje ataskaitoje mane labai neramina. Ataskaitoje daroma nuoroda į informaciją elektroninėse žiniasklaidos priemonėse, kuri pasirodė spalį prieš rinkimus Ten yra sakoma, kad 44 ar 45 procentai viso transliacijų laiko pagrindinėse stotyse buvo skirtos valdančiai partijai. O likęs laikas buvo paskirstytas tarp visų kitų konkurentų. Ir sakoma, kad tai yra visai puikia pusiausvyrą laiko paskirstimo. Tačiau kalbėkime atvirai. Jei tokia pat procentinė riba, procentinė pusiausvyrą būtų e, ir kažkur Europoje, kažkurioje Europos šalyje, ar mes irgi darytumėm tą pačią išvadą. Greičiausiai, jei pasakytumėm, kad tai yra puikiai subalansuotas laiko paskirstimas, tai mus išvadintų, na, bepročiais. Tikrai toks laiko paskirstimas nėra tinkamas. Gal geriau reikėtų apsiriboti tiesiog faktų pateikimu ir nereikėtų tų faktų komentuoti. Ačiū. Ačiū, ponas Preda. Tikrai, pagal mūsų turimą informaciją, galėčiau tarti porą žodžių. Europos parlamento nariai, kaip aš minėjau, įsiliejo, taip sakant, į didesnę ES stebėjimo misiją. Europos parlamento delegacijos narėje lankėsi apie 70 balsavimo apylinkių. O iš viso ta didesnioji misija apsilankė 782 balsavimo apylinkėse. Taigi, o mūsų atstovai lankėsi apie 70. Taigi, septyniese mes e, sugebėjome trijose minėtose regionuose, sostinėje, jos apylinkėse ir antrajame pavadinimėse aplankyti 70 apylinkių. Dabar tie skirtingi aspektai susiję su pačiu balsavimu. Manau, kad e, ataskaitoje yra gana išsamei nušviesti įvairūs balsavimo etapai. Be abejo, buvo tam tikrų skaidrumo problemų. Tai susiję su kandidatų registracija. Kadangi kai kuriems kandidatams netgi nebuvo leista dalyvauti rinkimuose, buvo atsakyta juos registruoti rinkimų komisija teigia, jog šiuo atveju yra arba buvo priimtas labai rimtas e, rinkimų įstatymas. Ir šis rinkimų įstatymas, anot rinkimų komisijos, buvo griežtai taikomas. O nepatenkinti kandidatai priekaištavo, kad nepagristai jų kandidatūros buvo atmestos. Bet šiaip rinkimų komisija teikia, teigia rimtai ir nuosekliai taikiusi galiojantį rinkimų įstatymą. MDM kandidatas reiškia nepasitenkimą šiuo aspektu. Taip pat buvo kalbėta, neva valdančioji partija užsima bauginimais arba gazinimais. Ponas Kačmarikas teisingai pastebėjo skaičius susijusius su žiniasklaida. Valdančioji partija arba jai buvo skirta apie pusę viso eterio laiko. Ir, o likusi eterio dalis buvo skirta opozicijai. Reikia pabrėžti, jog Mozambike yra viena vyraujanti partija, Frelimo, turi didžiulę parlamento, daugumą parlamente, taigi tas eterio laikas buvo dalyjimas atitinkamai pagal politinių jėgų stiprumą arba mandatų skaičių. Taigi Frelimo partijos kandidatas gavo daugiau eterio laiko. O dėl kitų aspektų, madam, ponios Fionos Holo pranešimas, manau, yra labai aiškus. Tiesiog norėčiau dar kartą jai padėkoti už puikų Mozambike atliktą darbą. Ačiū. Kągi, galime perėti Tiesą atsiprašau, užmiršau, kad ponas Kašmas dar paprašė žodžio. Pirmininkė, aš tiesiog uždaviau klausimą, kuris buvo skirtas komisijai ir aš klausiau, ar nekils jokių problemų teikiant preliminarias ataskaitas ir ar nekils problemų, jei įrašysime vyriausios stebėtojo pavaduotojo vardą ir pavardę. Ar galima tai būtų padaryti? Komisija? Taip galiu atsakyti. Tikrai nemanau, kad bus kažkokių problemų. Galbūt kai kuriam vyriausiam stebėtojam gali tai nepatikti, tačiau e, kartais, kaip pavyzdžiui, misijos į Afganistaną atveju, saugumo sumetimais mes pavardžių neminėjome, bet iš esmės mes tikrai galime rašyti stebėtojų vardus pavardės, taip pat, manau, ir pavaduotojų ir dėl to problemų kilti neturėtų. Tačiau man atrodo, kad galtinį sprendimą turi priimti pats vyriausias stebėtojas. Bet iš esmės, man atrodo, problemų nekils. Uh, Dar labai trumpai norėčiau. Na, aš nemanau, kad galutinį sprendimą turi priimti vyriausias stebėtojas. Kalbam apie ES mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Ir turime užtikrinti visišką skaidrumą. Ir tai galime padaryti aiškiai nurodydami vyriausio stebėtojo, jo pavaduotojo ir visos komandos vardus ir pavardės ir tai pridėti kaip priedą prie galutinės ataskaitos. Na, tokia būtų mano rekomendacija, tikiuosi, kad jai pritars ir komisija. Tai labai svarbu skaidrumo vardan. Aišku, Tai taip pat užtikrintų, kad mes laikomės ir 2001-1041 sprendimo dėl prieigos prie dokumentų. Galbūt pereikime dabar jau prie kito darbo atvarkės punkto. Turime apie pusantros valandos laiko. Be to pabrėšiu, jog nors ir kai kas palieka salę, tikiuosi, kad rytoj jūs e, vis tiek ateisite į posėdį, nes rytoj irgi nagrinėsime labai svarbius dalykus. Uh tai yra labai svarbus klausimas. Es politikos suderinamumas vystimosi labui ir oficialios vystimosios pagalbos plus koncepcija. Šis klausimas bus mūsų darbo atvarkės ateinančius kelias mėnesius. E, ir Kaip žinote, Europos komisija rugsėjo 17 paskelbė komunikatą, kuris yra grindžiamas kas du metus rengiama ataskaita apie vystimasi ir tame dokumente komisija skatina naują e, bendrijos požiūrį į vystimasi, į pagalbą vystimuisi. Taip pat kalbama apie tai, kad reikia ieškoti naujų finansavimo šaltinių. E, tai yra, yra kalbama apie uh, OPV plus koncepciją. Tačiau tai yra labai jautrus klausimas, kurį turime išanalizuoti iš visų galimų pusių. E, tikrai keitimasis nuomonėmis bus labai naudingas, jis vyks dalyvaujant komisijos atstovams, François Moro taip pat dalyvaus, kuris yra atitinkamo skyriaus vadovas iš vystimosi generalinio direktorato, taip pat dalyvaus ir du ekspertai, Andrija Maksimovič Borde Concord narė ir taip pat Anis Keiser. Iš Europos vystimosi politikos valdymo centro. Tad pasikeisime nuomonėmis su komisijos atstovais ir ekspertais. Visų pirma, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai Franceskai Keller, kad jie pristatytų pagrindinius punktus iš darbinio dokumento, kurio pagrindu mes vykdysime diskusijas, o po to suteiksiu žodį komisijai ir ekspertams. Pone Keller, prašau, turite septynės minutės. Dėkoju. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Kaip žinote, politikos sudarinamumas yra sistemiškas politinių e, veiksmų e, stiprinimas ir gerinimas, bendradarbiavimas ir įvairių skyrių tam, kad būtų geriau galima pasiekti tarptautinių vystimosi tikslų. Tad iš esmės tai reiškia, kad turime užtikrinti, jog jokie mūsų veiksmai neprieštarautų vystimosi tikslams. Na, o apskritai tie tikslai yra skurdo mažinimas. Tačiau labai daug ES politikos priemonių vairiose srityse prieštarauja šiam skurdo mažinimo tikslui. Teorinė prasme, ES suvokia, kad ši problema egzistuoja ir oficialiai Maastrichto sutartyje yra įsipareigojusi uh, skurdo mažinimo tikslui, taip pat apie tai kalbam ir Lisabono sutartyje. Mūsų komitetas parengs savo iniciatyvos ataskaitą, e, taip reaguos į komisijos ankstesnius dokumentus bei naujausią komunikatą. Tad ataskaita ir komunikatas, kuriuos parengė komisija, yra sveikintini, tačiau juos galima ir kritikuoti. Pavyzdžiui, komunikate yra labai daug aspektų, kurie yra per daug teigiami, neargumentuojant visų faktų ir neobjektyviai viską vertinant. Ir Komisija visiškai nekalba apie jokias sankcijas, kurios galbūt turėtų būti taikomos. Taip pat nėra jokios skundų tvarkymo procedūros, nėra numatyta procedūros teikti skundus e, MVO, pavyzdžiui, ar kitoms suinteresuotam šalim. Taip pat dar trūksta nuostatų dėl ilgalaikio planavimo, taip pat visiškai nėra strateginio mąstymo apie tai, kaip reikėtų ilgesnį laikotarpį remti vystimasi, kai keičiasi vyriausybės. Tad panašu, kad trūksta nuostatų dėl ilgalaikių priemonių. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kuri, kuriuose, mano nuomonė, aiškiai matome, kad trūksta suderinamumo, pavyzdžiui, nuose, nuosavybės, intelektinės nuosavybės teisės, transportas, energetika. E, kalbant apie klimato kaitą, ES numato per mažai finansavimo um, neigiamų klimato kaitos pasiekmių panaikinimui trečiosiose šalise. E, per, per mažai dėmesio skiriama miškų naikinimui, dirbožėmio būklės prastėjimui ir taip toliau. Buvo atlikti tyrimai, kurie rodo, kad ES vykdo agresyvę politiką ir skatina biokūro gamybą, tačiau iš esmės tokia politika daro didžiulę neigiamą įtaką besivystančioms šalims ir jų ūkiui, žemės ūkiui. Maisto gamyba yra išstumiama biokūro gamybos ir iš esmės yra sutrikdoma biologinė žemės ūkio pusiausvyrą. Taip pat, e, aišku, nereikia pamiršti ir atogražų miškų, kurie yra naikinami tam, kad būtų gaminamas biokūras. Tad e, daugiausiai dėmesio skiriama energetikos e, projektams, kurie koncentruojasi į iškastinį kūrą, bet nepakankamai yra vystoma tokių projektų, kurie būtų susijęs su intelektinė nuosavybė ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimu. Tai yra labai keista, nes intelektinė nuosavybė yra lyg ir viena iš penkių naujų prioritetų iškeltų komisijos. E, kalbant apie intelektinę nuosavybę, ES per mažai daro, kad apsaugotų e, kitų šalių intelektinė nuosavybė. Yra apsaugoma ES įmonės ir teisės, tačiau yra pribojamos e, kitų šalių įmonių teisės. Kalbant apie maisto saugumą, ES praktika turi katastrofiškas neigiamas pasiekmes besivystančioms šalims. Pavyzdžiui, eksportuojame pigius žemės ūkio produktus iš ES ir taip sužlugdome besivystančių šalių rinkas. BŽUP tam tikri elementai visiškai prieštarauja vystimosi politikos tikslų nuostatoms, o komisija komunikate apie tai net nekalba. Ir ypač tai pastebėtina prekybos srityje. Matome, kad yra didžiulis nesuderinamumas įvairių politikos sričių būtent prekybos srityje. Mes labai dažnai skatiname eksportų grindžiamą modelį, sakoma, kad tai padės mūsų įmonių konkurencingumui, tačiau kokią kainą dažniausiai tai yra daroma besivystančių šalių rinkų žlugdymo kaina nes, pavyzdžiui, besivystančių šalių prieiga prie ES rinkos vis dar yra labai ribota, o tas šalis savo ruoštų mes raginame labiau liberalizuoti jų rinką ir priimti mūsų produktus ir mūsų firmas. Tad kol kas trūksta skaidrumo ir ne visai pakankamai situacija yra išanalizuota. Toliau komunikate komisija visiškai nekalba apie finansavimo klausimus, nors tai yra ypatingai svarbu atsižvelgianti tai, kas pastarosios kelius metus vyksta pasaulyje. Taip pat nekalbama apie ryšį tarp įvairių prioritetinių sričių. Todėl norėčiau komisijos paklausti, kaip spręsti šiuos nesuderinamumo klausimus dėl OPV plus koncepcijos, kuri yra siūloma komisijos. Pritarėme, kad vien pagalbos ir paramos nepakanka, reikia papildomų finansinių išteklių, finansinės paramos besivysančiam šalim. Tačiau OPV plus koncepcija kelia tam tikrą grėsmę. Tai reiškia, kad valstybės narės, ES valstybės narės galės nukrypti nuo tų savo įsipareigojimų dėl skiriamos pagalbos besivystančiam šalim, nukrypti nuo tų 0,7 procentų BVP. Tad OPV e, finansavimas negali būti skiriamas ne OPV priemonėms. Ir tikrai reikia užtikrinti, kad besivystančios šalis nenukentėtų dar labiau. Aišku, reikia skatinti padėties gerėjimą, tačiau mes negalime visiškai užtikrinti to, kokios bus pasiekmes. Ir tikrai manau, kad šį klausimą reikėtų aptarinėti kitam kontekste. Apskritai bendras ES požiūris ir pozicija yra labai neaiški, abstrakti, e, yra daug dubliavimosi įvairiose sritise ir norėčiau, kad tai būtų kažkaip sprendžiama. Noriu paklausti komisijos. E, Kaip jūs konkrečiai e, užtikrinsite, kad politika vystimosi srityje būtų nuoseklesnė, suderinamesnė ir iš vis kaip pasirinkote tuos penkis naujus prioritetus savo veiklai? Dar keli klausimai komisijai, tikiuosi, kad galėsite juos atsakyti. Visų pirma, susiję su penkiais prioritetais. Kaip juos pasirinkote ir kodėl jų yra penki? Toliau, ar besivystančių šalių suinteresuotas šalis dalyvavo, kai buvo priimamas sprendimas dėl penkių prioritetų? Dar vienas klausimas, kaip su kitais nesuderinamumo aspektais žvejybos srityje, prekybos srityje ir taip toliau tose srityse, kurios neįtraukiamos į penkis prioritetus. Antras klausimas. Kodėl komisija neįtraukė jokios nuorados į e, ankstesnį parlamento pranešimą ir neatsižvelgiama į tai, kas jame buvo parašyta, tai neįtraukta jūsų komunikatą. Ir kodėl komisija neatsakė į tuos klausimus, kurie buvo keliami tame pranešime, pavyzdžiui, dėl miškų kirtimo ir dėl prekybos medieną. Toliau. Kokius kriterijus jūs naudojatės pasirenkant naujas politikos iniciatyvas ir kaip tas iniciatyvas tikrinsit, norėdami nuspręsti, ar jos turės įtakos besivystančiam šalim? E, taip pat ar besivystančios šalis dalyvavo tokių kriterijų nustatymę, kiek žinau, nedalyvavo. Todėl kaip komisija gali užtikrinti, kad aktyviau įtrauks tas šalis ateityje. Taip pat yra nustatyti įvairūs patsada išmatuojantis kriterijai ir veiksniai, bet man vis tiek dar neaišku, kaip komisija tai realiai matuoja. Komisija sako, kad PCD būtinai gyvendinti, tačiau ji pati nesiūlo, kaip tai padaryti. Todėl klausimas ir būtų toks, ką komisija konkrečiai siūlo tam, kad būtų įgyvendintas PCD. Ir paskutinis klausimas, kuris adresuotas mums visiems šiame komitete, jis susijęs su tolesniais veiksmais, tai yra kaip mes galime parlamente gerinti PCD, kaip galime tai daryti per geresnį darbą tarp komitetų. Ir kaip matote, klausimų dėl šio komunikato turiu labai daug. Tačiau taip yra todėl, kad pats komunikatas labai abstraktus, neaiškus ir kelia daugiau klausimų nei suteikia uh, atsakymų ir todėl tikrai norėčiau, kad komisija atsakytų į mano klausimus ir paaiškintų, kaip užtikrins, kad ši nauja jūsų siūloma koncepcija nepakenktų mūsų anksčiau iškeltiem tikslam. Ačiū. Ačiū dabar žodis komisijai. Thank you, Mrs. Chairperson. And I would like first of all to... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Herer už labai aišku jos pasisakymą ir iš pradžio gal reikėtų paaiškinti, kad komunikatas tikrai nesiekia apibendrinti pranešimą. Tai yra du atskiri dokumentai. Aišku, kad es ataskaita yra labai daug ko, daug daugiau nei. Uh, Mm, tai, ką pasakė ponė Keller. Ir iš dalies galbūt pabandysiu ir atsakydama į jūsų klausimus dar sugrįžti prie to. Taigi, komunikatas turi būti vertinamas kaip atskira dalis, nei pranešimas. 2000. Čia yra suteltas dėmesys į 12 e, politikos ryčių, kur ES nori uh, 2000, norėjo 2005 metais e, žuvininkystės, žemės ūkio, energetikos ir kitose politikos rytise ES siekia užtikrinti didesnį politikos nuseklumą. pranešimas gal netgi dar labiau subalansuotas, nei buvo galima susidaryti įspūdį iš e, ponios Keller pasisakymo. Manau, kad pranešime siekiama įvertinti pažangos ar pažangos nebuvimo mm, tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį politikos nuoseklumo vystimos srityje ES ir kitur ir yra išskiriami pagrindiniai neišspręsti klausimai, būtent tie klausimai, kuriuos mes išryškinome, kur dar reikia daug darbo atlikti. Taigi aš manau, kad tikrai pasiekta pusiausvyrą tuo klausimu. Dabar apie komunikatą. Komunikate yra neapsiribojama vien 12 politikos ryčių. Mes siunčiame pagrindinės mintis, paremtas penkerių metų darbų užtikrinant politikos nuseklumą vystimosi srityje Europos Sąjungoje, ne tik komisijoje, bet ir taryboje, valstybės narėse, taip pat ir Europos parlamento darbe, kiek įmanoma. Taigi, mūsų pasiūlymas dėmesį sutelkė į dvi mintis, kad būtų labiau įmamas iniciatyvos ir sprendžiant pasaulinius iššūkius ES turėtų uh, parengti vystomosios pagalbos e, elementą daug stipriau. Mes norime, kad į politikos nuoseklumą būtų žiūrima mm, išsameu, plačiau. Pavyzdžiui, apsirūpinimas maistu, tai, um, um, tai nėra tas pats kaip žemės ūkio politika. Ir jeigu mes tikrai norime užtikrinti, kad visose ES politikos rytise ir prie, priemonėse skirtose apsirūpinimui maistu, kad būtų kaip galima daugiau politikos nuseklumo, tai reiškia, kad reikia ir žemės ūkio politiką, ir priekybą, ir aplinkos apsaugos politiką um, aptarti, ir energetikos politiką, ir čia aš biokūrą paminėčiau ir taip toliau. Taigi, vienas iš tų didžiųjų e, tarptautinių iššūkių dar negali būti prilygintas kaip tik tai vienai politikos ryčiai. Galbūt m, mm, daugiau nei viena politikos rytimi būtų sprendžiamas vienas ar kitas e, m, mm, iššūkis. Toliau mūsų komunikate kita pagrindinė mintis yra ta, kad e, finansų srautai, kiti nei vystomoji pagalba taip pat yra svarbus. A, ir dažnai netgi dar svarbesni nei OPV, e, na bent jau savo apimtimi. Tai žinoma nereiškia, kad mes e, visai pamirštame OPV gal, ar galvojame, kad OPV yra nesvarbu. Ne, tikrai taip nėra. Mes tik tai norime pasakyti, kad vien to nepakanka ir uh, Reikia tikrai išplėsti darbą tam, kad visų tų kitų finansavimo srautų duodama nauda vystimuisi būtų sustiprinta. Ar tai būtų iš privačių sektorių, tai būtų į vieną kažkokią tai ūkio šaką ar, nes, ar, ar panašiai klausimas yra, kaip uh, tos kitus rautus, kurie nėra OPV, pa, užtikrinti, kad jie labiau padėtų uh, vysto, vystimuisi. Ir būtent mūsų komunikatė yra pabrėžiama, ką galėtumėm ir turėtumėm padaryti daugiau. Čia būtų galima galvoti, pavyzdžiui, apie migracijos rautų valdymą. Mes čia kalbame apie tam tikras priemonės, kurių būtų galima imti pritaikyti mm, ES ar nacionalinių e, lygmenių. Pavyzdžiui, jeigu mm, imigrantai siunčia pinigus namo į savo kilmės šalį, tai būtent, pavyzdžiui, lėšų pervedimo srityje būtų galima užtikrinti, kad tos lėšos daugiau, duotų daugiau naudos tiems žmonėms tose šalise. Toliau saugumo priemonės taip pat turėtų atitikti vystimosi keliamus tikslus ir čia reikėtų sustiprinti tuomet tą aspektą. Uh, Būtent tai mes akcentuojame kad um, ne OPV finansiniai srautai taip pat turi labiau sustiprinti vystimos aspektą. Klimato kaita taip pat, uh, tai turėtų būti um, politinis prioritetas. Ir mūsų komunikate pateikti pasiūlymai paremti tomis prielaidomis, kurias mes padarėme 2007 ir e, praeito rugsėjo dokumentuose dėl e, politikos nuoseklumo. Manau, kad jūsų darbinėme dokumente taip pat yra tai pripažįstama, kad nepakanka vien vystimosi politikos nuoseklumo, dar labai svarbu žiūrėti ir į kitas politikos rytis, nes jos taip pat užtikrina e, besivystančių valstybių pa, e, žengimą link e, tūkstantmečio vystimosi tikslų gyvenimo. Ir šis darbas tik papildo OPV ir 2005 metų komisijos komunikate tas buvo pasakyta ir 2009 metų komunikate ta pati mintis akcentuojama. Taip pat reikia pasakyti, kad politikos nuoseklumas yra labai sudėtinga veikla, čia yra labai daug įvairių institucijų, kurios veikia čia, taip pat ne vien tik tai institucijų, privačiame sektoriuje, pilietinėje visuomenėje yra labai daug subjektų, kurie dalyvauja toje veikloje, tai reiškia, kad reikia užtikrinti didesnį efektyvumą. Uh, tai yra tai, ką aš sakiau, kad reikia imtis daugiau iniciatyvos, proaktyviai dirbti. Ir mes vertinsime mm, dabar tikroje darbo programą, kitol to nebuvo padaryta. Ir čia iš tikrųjų būtų im, imamasi mm, politikos iniciatyvų tam, kad politikos nuseklumas būtų didesnis. Kaip aš jau minėjau, kadangi komunikatas tikrai nėra um, su pranešimo santrauka, tai gal nereikėtų tada, nevertėtų turbūt kiekvieną skyrių analizuoti atskirai. Um, pranešimas, um, man atrodo, yra iš gal 20 puslapių analizuojama kiek yra pasiekta pažangos įgyvendant vystimosi darbo atvarkę, darybinį procesą, taip pat pagalba priekybai, jos efektyvumą vertinam, kokios valstybės gavo naudos iš palankesnių priekybos e, sąlygų, reintegraciją aptarėme ir priekybinės politikos žemės ūkio elementą. Dėl žaliavinių prekių, tai yra naujas rytis komisijai, kaip žinote, komisija patvirtina, patvirtino e, šiuo metu pradžioje komunikatą to klausimu ir dabar mes žiūrime, kas yra padaryta ir formuojame ekspertų grupės, kurių tikslas yra užtikrinti, kad būtent tas vystomasis elementas, apie kurį Mm, trumpai kalbama komisijos e, komunikate išleisame anksčiau šiais metais, yra taip pat e, galvojama apie įvairias priemonės, kurios leistų pagerinti mm, mūsų vystimosi pagalbos e, tą elementą susijusi su žaliavinėmis prekėmis. Dabar dėl medienos ir žuvininkystės produkcijos, tai taip pat jau apie tai kalbėta. Ir mes toliau, aišku, dirbsime tose sritise. Žuvininkystės mm, sutarimas yra teikiamas konsultacijų procesui e, ir aišku, kad reikalinga taikyti visus tos mechanizmus ir tas priemonės kurios yra numatytos 12 palikos ryčių ir dar netgi daugiau. Aš paminėjau apsirūpinimą maistu pasaulyje ir aš norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, mm, apsirūpinimo maistu parinkimas kaip prioritetinės ryties politikos nuoseklumų užtikrinti, tai nereiškia, kad mes žiūrime tik tai vieną sektorių. Pavyzdžiui, žuvininkystė atitinkamoms valstybėms irgi yra lemiamas sektorius, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie apsirūpinimą maistu. Tai aš tik noriu pademonstruoti, kad tikrai per tuos penkis e, globalius iššūkius mes pažvelgėme daug, daug, į daug didesnį skaičių įvai, sektorių nei penki. Toliau netestas medienos ruošimas, e, miškų nikimas, e, šiltame efektą kuriančių dujų išlakos, visa tai susijęs su energetikos klimato paketu. Aišku, kad mediena ir toliau bus mūsų darbo atverkės tarp pirmųjų punktų. Dėl finansavimo. Finansavimas nebuvo vienas iš dvylikos e, tų politikos ryčių, kaip 2005 metais buvo patvirtinta. Tačiau aišku, kad darbo tvarkė keičiasi laikui bėgant ir mes puikiai suprantame, kad svarbu yra kovoti su neteisėtų lėšų srautais, su mokesčių vengimu, siekiant užtikrinti, kad uh, tarptautinės operacijos duotų daugiau um, naudos vystimuisi ir dabar komisija rengia politikos pasiūlymus, kurie bus teikiami 2010 metų pradžioje, galbūt pirmą ketvirtį. Taigi, tai yra mūsų planuose artimiausiems mėnesiams. Dėl intelektinės nuosavybės mes parinkome intelektinės nusavybės teises kaip vieną sritį, kuri potencialiai yra svarbi mm, socialiniai raidai. Ir aišku, kad tai yra labai svarbu technologijų, raidai, e, technologijų raida ir technologijų perdavimas. Čia yra labai svarbus elementas. Taip pat klimato kaitos sektoriui tai labai svarbu, um, apsirūpinimų maistu labai svarbu, tai yra kiti du tie globalūs iššūkiai, kuriuos mes išiškiname. Ir aišku, kad mes dėjome pastangų ir praeitie, kad geriau būtų atsižvelgta į vystimosi tikslus, pavyzdžiui, trips susitarimuose mm, sveikatos priežiūros e, srityje. Vis tik tai mes galvojame, kad būtų galima daug daugiau padaryti, gerinant tai, kaip e, intelektinės nusavybės galėtų pasitarnauti vystimosi tikslams. Apie tai bus taip pat kalbama e, priekybos politikos platesnėse diskusijose. Klimato kaita aišku, kad politinių požiūrių tai yra labai svarbus prioritetas ir čia politikos priemonių nuoseklus dėrėjimas su vystimosi tikslais bus, aišku, mūsų darbo atverkė artimiausiais mėnesiais. Čia, aišku, yra svarbių klausimų, ką jūs ir minėjote, biokūras, aišku, bet yra ir kitų klausimų, kurie susiję su klimato kaita ir vystimusi ir kurie mūsų manimo turėtų būti prioritetiniai. Taigi, apibendrinant, mes tikrai nenorėjome susiaurinti politikos ryčių, kuriuose bus atliekamas politikos nuseklumo darbas skaičiaus. Labai svarbu, aišku, kad 2005 metų sprendimai, tas konsensusas išlieka dėl politikos dokumentų, bet mes norime imtis daugiau iniciatyvos. Tai yra ne vien tik tai laukti, kol kitose um, politikos rytise būtų imtam, į, į, imamasi kažkokių tai in, iniciatyvų, kažkokių tai pasiūlymų ir po to tik tai mes žiūrėtumėm, kiek tai atitinka vystimosi tikslus. Mm, visų pirma, mes galvojame, kad reikėtų būtent imtis iniciatyvos vystimosi klausimais. Aišku, kad tai yra sudėtingas procesas, nes e, politikos suderinamumo darbas, tai reiškia, kad yra dirbama kažkokio kito darbo paraštėse. Pavyzdžiui, jeigu tai yra OPV, tai aišku, visi sutelkia į tai dėmesį, bet tai reiškia, kad tas darbas yra atliekamas kito politikos departamento darbuotverkės paraštėje pakraštyje to darbo, nes aišku, to, kito departamento darbas nėra a, OPV tikslus įgyvendinti. Dabar jau, kai mes turime tam tikros patirties, sukauptos per maždaug penkerius metus nuo to laiko, kai buvo patvirtinti įsipareigojimai, mes dabar jau galime siekti aukštesnio politinio lygio įsipareigojimų politikos sudarinamumui vardan vystimuose užtikrinti. Ir todėl tai turi būti ES valstybių narių politinės darbo tvarkės pirmose punktuose. Dabar dėl OPV. Pirmininkė, jūs kalbėjote daugiau kaip 15 minučių jau. Movik, you have the floor for 10 minutes. Yeah, okay. Thank you very much. Ačiū labai. Noriu pasidžiaugti tuo, kad mes galėjome atvykti į šį posėdį ir galime pateikti savo kaip ir galbūt kontr ataskaitą skirtą šios politikos suderinamumui. Taigi mes pateiksime šį ataskaitą, bet tuo pat metu įsigilinsime ir kai kurios komunikato aspektus, kadangi tai yra susiję klausimai. Kas yra Concordas? Tai yra nevyriausybinio organizacijų asociacija, atstovaujame apie 1600 nevyriausybinio organizacijų, be abejo, milijonai Europos gyventojų remia šias organizacijas. Mes norime prisidėti prie politinių veiksmų, dalyvaujame apmąstymų procese, palaikome ryšius su Europos nacionalinėmis institucijomis, sprendžiame klausimės dėl to, kaip ir kiek pagalbos turi būti teikiama, ar vystimoji pagalba yra pakankamai efektyvi. Taip pat bandome akcentuoti moterų bei lyties aspekto svarbą. Dabar kitą skaitę tikrai neskaitysite, tiesiog noriu, kad įspūdį, noriu įspūdį padaryti šiomis skaidrėmis, manau, kad pavyko. Žinai, tik, žinau tikrai, kad daugelis žino mūsų organizaciją, bet kai kurie galbūt ir ne. Todėl ir šios skaidrės. Trumpai pakalbėsiu apie ataskaitą, nes ją parengėme, norėdami, kad ES politika būtų labiau suderinta. Taigi, Suprantu, kolegas iš vystimosi departamento arba direktorato sunku yra atkreipti visuomenės dėmesį šių klausimų svarbą. Be to, norime atkreipti į antrąją pažangos ataskaitą bei pateikti savo pasiūlymų. Atkreipti dėmesį taip pat į tuos nesuderinamus aspektus. Kodėl šis aspektas yra svarbus? Kol neišspręsime visų kitų klausimų, kurie susiję su politikos derinamumo aspektu. Kol neįspręsime žaliavų klausimo, mm, lengvatinio mokesčių režimo šalių aspektų ir panašiai. Tai iki to laiko faktiškai leisime lėšas e, veltui, nes e, svarbu ne tik skirti lėšas, bet apsispręsti, kam jos bus naudojamos. Taip pat e, vyksta intensyvios diskusijos dėl pagalbos, yra pasilta įvairių knygų. Mes irgi panašius klausimus keliame labai seniai, tačiau prieiname išvadas, skirtingas išvadas. Nereikia naikinti pagalbos, tačiau reikia pagerinti sistemą, pagalbos teikimo sistemą. Finansinė krizė be abejo pademonstravo dabartinės sistemos trūkumus. Yra skatinamas augimas, bet ignoruojamas pasiekto pelno perskirstimas. Yra ignoruojami socialiniai aspektai, socialinės teisės. Be to, politikos derinimas svarbus ir todėl, jog mes norime to paties, ko ir besivystančios šalis. Norime, kad ateitų graži diena, kai jos bus nepriklausomos nuo vystomojos pagalbos. Norime, kad besivystančios šalis pačios atsistotų ant kojų. Mūsų požiūris skiriasi nuo Europos komisijos požiūrio išdėsto komunikate. Suderinamumas turi leisti užtikrinti, kad ES politikos išorės poveikis nepakerta vystomosi bedarbiavimo tikslų. Taigi svarbiausia - nekenkti, nepažeisti. Taigi šiame procese svarbu viską pažvelgti iš pietinės perspektyvos, nes e, pagalbos gavėjai turėtų spręsti, ar mūsų politika yra veiksminga ar ne. Mes, kaip nevyriausybės organizacijos, pastaruoju metu dažnai sulaukėme klausimų, arba yra prašoma pateikti rezultatų, bandoma į rezultatus orientuotis. Taigi pagidautume, kad ir čia būtų labiau sureikšmi rezultatai. Kai prisėmė įsipareigojimai, jų reikėtų laikytis bei juos įgyvendinti. Be to reikia išvelgti tarpusavio sąsajas tarp atskirų politikos ryčių. Negalima visko suvesti vien tik tai priekybą, vystimasi, prekyba, migracija, svarbu kompleksiškai pasvelgti į atskirus politikos barus, tame tarpe žuvininkystė ir taip toliau ir panašiai. Be to yra ir naujų klausimų, nors jie nėra realiai nauji. Tiesiog jie dabar pateko į politiko dėmesį, dėmesio centrą, taigi ko gero mokesčių vengimo klausimai turi būti sprendžiami. Mes nurodome tris priežastis, dėl kurių nėra pasiekta pakankamos pažangos ir siūlome, ką daryti. Pirmiausia, vystimosi tikslai nėra tokie svarbus kaip kiti tikslai. Taip yra dažnai manoma. Be to pasirengiami dažnai ir neteisingi prioritetai, kaip ir kalbėjo ponė Keller. Visos ES veikimo principas puikiai iliustruoja, jog yra pasirengiami neteisingi prioritetai, ne tik vystimosi srityje, bet šie principai žalingi netgi pačiai ES. Svarbios yra tarpusavio sąsajos. Mes bandome analizuoti šį aspektą. Analizuojame penkis politikos barus - kovos su klimato kaita, priekyba, žemės ūkis, migracija, finansai. Bet ir juk jūs pasirinkote penkis barus kai kas galėtų pasakyti taip, bet mes pasirinkome tiek barų tik todėl, ne todėl, kad, tik todėl, kad mums trūko lėšų, būtent galėjai, būtent pasirinkę ir daugiau šių barų. Taip pat Belgija, Čekijos Respublika, Niderlandai, Švedija yra tos šalis, kurių pagrindų mes bandėme analizuoti šią situaciją. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą aspektų. Yra labai gražių skaičių. Žinome, kad iki 2050 metų bus 200 milijonų ekologinių migrantų. Tačiau Frontex agentūra šiuo metu yra gražinami atgal į, pavyzdžiui, Mauritaniją. 2006 metais Kamerūnas lais, trumpam nutraukė šaldytos vištienos importą, kad užkerstų kelią vietos e, sektoriaus sunaikinimui. Taigi, ką Kamerūnas realiai pasiekė? Jie eliminavo paukštienos sektorių iš atitinkamo starimo, tačiau ES reikalauja, kad Kamerūnas užtikrintų laisvą priekybą, nors nuo to Kamerūne, nuo vietos paukšninkės sektoriaus Kamerūne priklauso penkios darbo vietos. Be to situacija su pieno Tikrai niekas neteigia, ES neturi elgtis taip, kaip dabar elgesi. Tačiau tuo pat metu pažvelkime į savotišką veidmainiškumą, kurio remdamėsi mes formuojame Europoje pieno politiką. Koks yra ryšys su biokūru Tanzanijoje, Gane, kitose šalise, 20 puslapį daugiau šalių pateikta. Taigi ūkininkai arba žemdirbiai yra nuvaromi, švaromi iš savo teritorijų, kad jos būtų panaudotos bio, bio kūro gamybai. Apie tą problemą kalbėjo ir FAO vadovas. Žinome, kad per metus yra apie trilijonas suteikime pagalbos globaliniu mastu. O tai yra žymiai daugiau lyginant su to oficialiaja pagalba, kurią teikia ES. Todėl ES turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi ES direktyvų dėl palūkanų apmokestinimo ir panašiai. Čia būtina automatiškai keistis e, informacija. EIB, dangstydamasis e, vystimusi, investuoja į, ir į infrastruktūros projektus. Taigi visi šie klausimai turi būti sprendžiami. Tai ką būtų galima padaryti? Neturiu atskiros skaidrės, tačiau atsiverskite ataskaitos septintai puslapį. Ten yra pateiktos rekomendacijos. Sutinkame su komisija, reikėtų veikti iš vieno. Tačiau geriausia tiesėti pažadus. Užtikrinkime, kad tie mechanizmai, kurie jau numatyti, gerai ir veikia. Išanalizuokime tuos trūkumus, kurie egzistuoja atskiruose direktoratuose, pažvelkime rekomendacijas, kurias priėmė ir šis komitetas. Tie įsipareigojimai turi būti privaloma pobūdžio. Gražu kalbėti apie poveikio vertinimus, bet kokia jų vertė, jeigu nėra paisoma, kai formuojama politika. Taigi galbūt kyla klaustukas dėl poveikio vertinimo reikalingumo. Egzistuoja tam tikri galbūt skundų pateikimo mechanizmai, kai kur numatoma netgi įsteigti koordinatoriaus arba ombudsmeno poziciją. Jūsų komitetas galėtų suvadinti teigiamą vaidmenį. Būtų galima renkti bendrus kelių komitetų svarstymus. Dabar pakalbėsiu apie tą garsojo visos, veikimo visos bendrijos vardu principą. Komisija teigia, jog politikos suderinamumas turėtų būti dėkamas visoje ES, tikint geriau vystimosi tikslams panaudoti ir kitus finansų strautus. Mums ne visai tai patinka. Kodėl? Apsispręskime dėl prioritetų. Be abejo, dirbti reikia aktyviau, tačiau politikos suderinamumas turėtų būti holistinis principas Ir jeigu pasirinkami tam tikri prioritetai, tai ar nebus dėl to taipo, kad dėmesys te bus skiriamas atskiriems prioritetams ir bus užmirštami kiti aspektai. Keista, kad komisija nepasirinko prioritetų priekybos, žada gilintis tiesą į kai kurių klausimų tarpusavio sąryšius ir panašiai. Intelektinės nusavybės klausimo atžvilgių tai yra minimi komitete tik tai gražus aspektai. Tačiau žinome, kad šiuo metu Kinija bei Indija pateik, padavė ES PPO skundų komitetui dėl ES politikos vaistų srityje. Dabar perlaidos. Vėlgi, kažin, ar visais atvejais darbuotojų migrantų perlaidos gali išspręsti visas problemas. Iš kur atsirado šis principas? Faktiškai Italijos vyriausybė prastumė šį principą per G8 sutikimą. Be to, šių metų gegužės Bristo taryboje yra minimas šis e, dalykas kaip priemonė padėsianti besivysiant šalims kovoti su krize. OPV plus koncepcija nauja, ji susijusi su tam tikrais naujais aspektais norima dalį vystomosios pagalbos skirti nevystymosi tikslams. Kodėl mums nepatinka šie pasiūlymai? Trumpai. Pirmiausia, matome, manome, jog tai yra neteisingas principas siūlomas neteisingu laiku. Nes gerai juk žinome, kad šiuo metu mažėja perlaidų, mažėja uh, prekybos apimtis, užsienio investicijos uh, tirpsta Taip pat vystomoji pagalba yra vos ne kad paskutinis e, šiaudas, kurio gali griebtis besivystančios šalis. Tai yra vienintelės e, prognozuojamos lėšos, kurių gali tikėtis besivystančios šalis. Taigi, naujasis e, principas nukreipia mus nuo tikrosios vystomosios pagalbos esmės. Kalbėjau jau su komisija, su aštuonimis valstybės narėmis, kitais veikėjais ir dažnai žmonės bandė mus nuraminti. Buvo sakoma, jog neįsižadėsime pažadų, jie bus tiesėti. Tačiau reikia viską realiai vertinti. Bet tokią frazę išgirdusi, aš rimtai pradedu abejoti, nežinau kaip jūs. Jeigu jūs ir neskaitėte taip atidžiai komunikato, kaip mes skaitėme, tai atkreipsiu dėsį į labai iškalbingą sakinį. Naudėsime, o, naudosime OPV plus koncepciją, kad geriau vyktų diskusija dėl kitos finansinės perspektyvos bei išorės pagalbos esmės. Šis sakinys verčia suklusti. Jis yra skyrius pabaigoje, labai patogu, tačiau faktiškai jis įtakoja visą komunikatą Tiesa, komunikatą galima ir palankiai interpretuoti, tačiau ko gero šis e, sakinys verčia mus tikrai labai suklusti. Kaip yra su pagalbos politizavimu? Mes dar nežinome, kaip ateityje bus teikiama ES oficialioji pagalba ir ar nebus taip, kad Europa atsisakys tikslo kovoti su skurdu. Noriu pabrėžti, faktiškai valstybės narės labai skirtingai interpretuoja OPV plus koncepciją. Taigi ar tikrai mes norime tokios diskusijos, ar norime, kad valstybės narės pačios pradėtų galvoti, kaip sumaniai žaisdamos buhalteriją gali tiesėti savo vystimos įsipareigojimus. Be abejo, mes suprantame politinę atmosferą. Žinome, kad e, situacija temta, Praėjusią savaitę kalbėjome su priekybos direktorato atstovu O'Sullivanu. Jis sakė, neižvelgęs problemų dėl to, kad komunikate neminima priekyba. Ar nėra taip, kad kai kurie klausimai tiesiog sprendžiami per atskirus posėdžius? OPV susilaukė ir daug kritikos. Tačiau mes norėtume su visais jumis diskutuoti užtikrinant politinę paramą vystomai pagalbai. Be to, Eurobarometro apklausa aiškiai demonstruoja, jog Europos gyventojai nori, kad būtų teikiama tokia pagalba. Taigi tikrai nereikėtų bijoti versti mūsų vyriausybės tiesėti prisimtų pažadų. Ačiū. Kaiser, De Kaiser. So let me continue straight then. Um, on behalf of my Ačiū savo organizacijos vardu. Norėčiau padėkoti pirmininkiai už tai, kad pakvietėt mus į šį posėdį. Taip pat už tai, kad suteikėt galimybę pristatyti savo prezentaciją. Taip padėkuoju už prezentacijas komisiją ir konkor. Na, aš padariau taip pat skaidrės, kad galėtumėt juose matyti visą informaciją. Aš esu iš vystimosi politikos valdymo Europos centro, kuris buvo įsteigtas, tai yra nepriklausomas fondas, įsteigtas 1986-aisiais. Tikslas yra gerinti santykius tarp ES ir Afrikos ir AKR šalių. Pakalbėsiu apie kelis dalykus. Visų pirma, apie politikos nuseklumo E, tyrimus, kuriuos mes atliekame, taip pat apie pažangą, kurios pasiekta, taip pat. Tad kalbėsime apie tai, kaip pats sada skatinamas Europoje, kokios pažangos yra pasiekta. Praeitą savaitę mano kolega man davė dokumentą, kuriame išdėstytos tarybų išvadų projektas, kuris kitą savaitę bus pristatytas taryboje dėl komunikato, kurį pateikė komisija, tad ir apie tai pakalbėsiu. Ir galiausiai pristatysiu kelias idėjas, kurias galim pasiūlyti parlamentui. Tad visų pirma apie PCD sustiprintas teisinis pagrindas dėl PCD skatinimo Europos Sąjungoje ir dabar reikia atsižvelgti į skurdo mažinimo tikslą visose politikos rytise. Na, o tam, kad vertintumėm, ar tai daroma veiksmingai ir efektyviai, tai tikrai padaryti labai sunku. E, labai dažnai mes nežinome, ar ta taurė pustuštė ar puspilnė ir taip pat net nežinome, ar ji turi būti pilna. Tad labai sunku vertinti padėtį, bet svarbiausia yra tai, kad yra tam tikri įsipareigojimai, dėti pastangas ir tų įsipareigojimų reikia laikytis. E, tad, kai viskas taip neaišku, net nežinome, kaip ir vertinti pasiekimus, ar jie teigiami, ar neigiami, ar yra nuseklumo, ar nėra, ar jo daug ar mažai, ar jis iš vis turi būti. Ir todėl, aišku, labai sunku atlikti ir kažkokius tyrimus, tyrimąją veiklą šioje srityje. Tad tikrai neaišku, ką galėtų reikšti pakankama veikla, pakankami rodikliai. Bet mes tengiamės atlikti porą vertinimų padėties. Praeitais metais bandėm išsiaiškinti, kokius mechanizmus taiko ES valstybės narės, kad skatintų PCD, taip pat kokias priemonės taiko parlamentas ir komisija. Ir visai nesenai atlikom dar vieną studiją kurios metu bandėm išsiaiškinti, kaip ES politika įtakoja uh, tam tikrus e, aspektus susijusius su prieiga prie vaistų trečiosiose šalyse. Ir paskutinė mūsų studija parodė, kad besivystančioms šalims tikrai labai sunku paaiškinti, apie ką mes kalbame, kokią politiką vykdome, kaip galime jiem padėti, todėl kad daugelis žmonių tose šalise net nežino, kad egzistuoja kažkokie, kažkoks teisinis pagrindas politikos ginčiams, diskusijoms arba galimom priemonėm. Atliekant tyrimus taip pat labai sunku tam tikras pasiekmes skurdo mažinimui susijęti su europinė politika. Nepamirškime, kad europinė politika yra taip pat ir nacionalinė politika. Todėl tikrai neaišku, ar daktarai perskelia iš vienos šalies į kitą dėl kažkokių vidinių priežasčių, ar ar dėl kokių kitų. Taip pat mūsų tyrimas parodė, kad pats CD turėtų būti tas aspektas, kuris turėtų būti svarbus ir trečiosiam šalim, besivystančiam šalim, jų parlamentam. Savo darbo metu mes nustatėme, kad yra trijų rūšių mechanizmai E, kuriuos galima išskirti, pavyzdžiui, išsamus mechanizmai, detalus mechanizmai, koordinavimo mechanizmai, pavyzdžiui, tar, konsultacijos tarp įvairių tarnybų, kaip kad komisija vyksta. Taip pat yra ir kiti mechanizmai, kurie leidžia atlikti tyrimus, tyrinėti patį politikos procesą. Taip pat nustatėme, kad valstybėm narių nuomonė, kai kurios priemonės yra per daug eksperimentinės, visai naujos. Ir tikrai politiniai tam tikrai įsipareigojimai yra kvestionuojami. Nustatėme, kad kai kurių valstybių narių valdžia ir vyriausybė nežino, kiek reikėtų skatinti PCD ir kiek tai galėtų būti sėkminga. Tad ar pakanka tik tai keturių žmonių, pavyzdžiui, tam tikros šalies užsienio reikalų ministerijoje, ar ne, ar reikia daugiau žmonių. Uh, E, tai yra visiškai neaišku ir tikrai neaišku, ar užtenka, pavyzdžiui, vieno žmogaus, vieno tarnautojo, kuris galėtų visus šios klausimus išnagrinėti. Kai kurios valstybės narės beje e, iš vis savo politikoje neturi jokių nuostatų dėl PCD ir neturi numačiusios jokių veiksmų. Tad kaipgi galėtumėm užtikrinti, kad PCD būtų naudingas? Pastebėjome, kad labai dažnai daromi e, šiuo aspektu tam tikri ryšiai, tam tikros nuorodos su įvairiom, na, bandoma susijęti skirtingų partijų, sakykime, nuomonės, skirtingų vyriausybių nuomonės. Viena iš mūsų studijų parodė, kad kai kuriuose šalise reikia iš vis pradėti įdėkti tą PCD kultūrą, jos dar nėra, o kitosegi šalise prieikia 20 metų, kad įsigalėtų iš vis tas PCD aspektas, tas principas, kad jam būtų pradėta skirta kankamai dėmesio. Kol kas daugelį šalių tikrai nepakankamai yra nuveikiama PCD atžvilgių, nes jei norite skatinti šį aspektą, reikia, kad vystomosios politikos ekspertai vyktų į vairias ministerijas, kalbėtųsi su kitais ekspertais, reikia labai daug diskutuoti, teikti argumentus. Ir, pavyzdžiui, tie vystimos ekspertai vykdami į ekonomikos, pavyzdžiui, ministeriją ar į ūkio ministeriją turi, aišku, būti gerai pasiruošę, turi mm, pateikti svarius argumentus. Tad tikrai jie turi būti gerai pasiruošę, turi būti atlikti parengiamiai darbai. Na, bet kaip sakiau, iki šiol tikrai dar labai sunku kažkaip konkrečiai apibrėžti e, tą sanglaudą, suderinamumą, atsiprašau, priemonių ir kiek jų yra pakankama, kiek ne ir kaip to pakankamo lygio pasiekti. Dabar šiek tiek apie tarybos išvadų projektą. Prieš tai kiti kalbėjo apie penkias pagrindinės rytis, penkis prioritetus, nuo taryba savo išvadose pripažįsta, kad padaryta pažangos ir sveikina komisijos pasiūlymus labiau strategiškai pradėti vertinti PCD. Taip pat yra kalbama ir apie 2007 metų ataskaitą, kurie buvo pasakyta, kad reikia daugiau investuoti į dialogą su besivystančiam šalim, tai turi būti dialogas dėl PCD ir PCD šių metų vasarį taryba pirmą kartą pasinaudojo kotonų sustarimo 12 straipsnių ir buvo paprašyta komisijos išaiškinti naujasias politikos priemonės. Bet per pastarosius devynis metus, kai yra naudojamas kotonų susitarimas, iki šiol e, daugiau nebuvo tokio atveju, kai būtų pasinaudota šiuo straipsniu šią nuostatą ir kai būtų bandoma tiesiogiai susisiekti su šalim. Toliau OPV plus koncepcija. Apie nekalbama tarybos išvadų projekte. Kol kas tas išvadų projektas dar neperdotas koreperui, jis nėra dar visiškai galutinis, bet jau preliminarus variantas yra pateiktas. Uh, galima pasižiūrėti, bet kol kas ten, kaip sakiau, visiškai nekalbama apie OPV plus koncepciją, turbūt yra laukiama, kokie bus Kopenhagos rezultatai, kitigi sako, kad laukiama diskusijų e, Paryžiuje, laukiama tų diskusijų rezultatų. Ir Kopenhagos susitikimo rezultatai, aišku, labai smarkiai gali įtakoti e, išvadų projektą ir apskritai visų mūsų suvokimo apie tai, kas yra OPV, ar, ar jos reikia ar ne, e, koks e, OPV apibrėžimas turi būti pateikiamas. E, daugelis žmonių iš vis labai nuogastavo, kad į tą apibrėžti gali patekti ir karas Irake, tačiau, na, pažiūrėsime, kaip bus Kopenhagoje. Taip pat išvadų projektas sveikina penkias prioritetinės rytis, kurias paminėjo komisija savo komunikate, tačiau siūloma vieną iš tų prioritetų pakeisti, tai yra intelektinės nusavybės teisės. Taip pat siūloma kalbėti apie mokesčių vengimą ir apie neteisėtus pinigų srautus. Tai yra tikrai gerai, todėl kad Ispanija, kai būsima pirmininkaujantį šalis, taip pat šiam klausimui norėtų skirti kiek galima daugiau dėmesio. Galiausiai reikia paminėti, kad šios tarybos galbūt šiek tiek yra ir, na, per vėlyvas dokumentas. Yra sakoma, kad 2010 metais bus parengtas specialus OPV planas, tačiau to plano reikėtų, tas planas bus parengtas žymiai anksčiau, 10 jau bus pradėtas įgyvendinti. Ir tam pačiam išvadų dokumente taryba ragina visas suinteresuotas šalis pradėti gyvendinti planą, e, dėl kurio jau susitarta. Dabar dėl parlamento vaidmens e, politikos terminamumo skatinime, aš čia gal prašau keletą punktų, kad greičiau būtų. Mm. 2007 metais studijoje dėl naujų mechanizmų taip pat apėmėm ir Europos parlamento vystimosi komiteto indėlį ir buvo nustatyta, kad tikrai iš, išaugo tas nuorodų į politikos nuoseklumą, sudarinamumą pranešimuose ir komitetas atlieka labai svarbu vaidmenį. Uh, skatinant politikos turinamumą vystimosi labai. Na, visi valstybės narėse yra gal, išsakytina, tokia kritika, kad parlamentiniai komitetai paprastai susitelkė tik tai į tuos sektorius, kuriuose dirba ir, ir plačiau nepažvelgia Europos parlamente. Jau yra daugiau tokių eksperimentų, kurie gal ir labiau nei eksperimentai, kuomet yra suformuojami horizontalus komitetai, pavyzdžiui, 2007-2008 metais klimato kaitos komitetas, dabar krizės komitetas kitiems metams taip pat ir. Ir Jeigu pažvelgtumėm, pavyzdžiui, vystimosi komiteto mandatą, tai nėra aiškių nuorodų į politikos turinamumą vystimosi labai. E, tačiau žmonės galvoja, kad vis tik tai de facto tai yra komiteto darbos rytis ir uh, Manau, kad vystimosi komitetą tą prasme irgi būtų galima vertinti kaip horizontalų į komitetą, kadangi yra rengiami ir um, bendri klausimai su kitais komitetais ir ta mintis labai sveikintina mm, komitetas taip pat manau, ruošiasi prisitaikyti prie pasikeitimų, kuriuos įneš Lisabonos sutartis. O kol kas mes turime tik sutarties tekstą ir ketvirtadienį. Ir aišku, kad um, kas bus pagrindiniai žmonės perkelintis tą sutartį į praktiką, tačiau vienas iš svarbiausių dalykų, kas neramina, tai yra tai, kad atsakomybė mm, už politikos sudarinamumą dalysis dvi tarnybos, tai yra komitetas ir išorės reikalų tarnyba. Uh, Taigi būtų labai svarbu užmėgsti jau dabar dialogą su išorės reikalų tarnyba. Ar įgaliotusis atstovas ateis čia, ar vystimosi komisaras ateis čia, ar bu, kaip bus aptariami tie politikos susidarinamumo vystimosi labai klausimai. Jei pažiūrėtumėm į jungtį dabartinės parlamentinės asamblėjos ankstesnės darbo tvarkės, tai politikos sudarydamumui vystimosi labai nebuvo tiek daug dėmesio skiriama. Um, nežinau, ar tiesiog žmonės galvoja, kad yra kitų svarbesnių klausimų aptarti, bet aš manau, kad čia būtų galima plačiau panaudoti kodų sutarimo 12 straipsnį ir tikrai žengti daug labiau į priekį. Tai tiek gal. Ačiū. Keturi parlamentarai pageidavė pasisakyti. Panas Kešman. Thank you, Madam President. Um... Ačiū pirmininkė, taip pat dėkoju mūsų pranešėjams, komisijos atstovui. Ačiū už tas dvi ką tik pristatytas prezentacijas. Daugiausiai abejonių ir nuogastavimų buvo išsakyta paskutinėse dviejose prezentacijose ir beje tai atitinka ir mano nuomonė. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie horizontaliuosius komitetus. Tikrai nereikia bandyti išrasti dviračio, o tiesiog galbūt reikėtų klausimams skirti nuolatinį pranešėją, tai yra pranešėją politikos suderinamumo klausimams. Ir tai bus nuolatinis pranešėjas ir taip tikrai viskas bus daug paprasčiau. Šiek tiek abejonių iš mano pusės apie tai jau esu kalbėjęs e, nuo pat šios kadencijos pradžios ir mane labai neramina tai, kaip į dialogą yra įtraukiamos besivystančios šalys. Jos žino, e, daugiau žino apie tai, kas vyksta vietoje, todėl man atrodo kvaila, kad jų mes neįtraukiam tą dialogą. Man atrodo, kad valstybės narės bando išsisukti nuo savo uh, įsipareigojimų 0,7 procentų BNP ir e, panašu, kad dabar jau kalbant apie OPV, tai irgi dar vienas yra įsipareigojimas, kurio bandys išvengti valstybės narės. Ir panašu, kad nauda bus duodama ir gaunama ne ten, kur mes jos tikimės. Labai atvirai norėčiau dar pasakyti, kad visos šios diskusijos, jei leisite diplomatiškai taip išsireikšti, atrodo gan trapios iš komisijos ir tarybos pusės. Būtent siekiant politikos suderinamumo reikėtų kalbėti apie galių pasiskirstimą. Kol kas panašu, kad tas pasiskirstimas, pasidalėjimas nėra tinkamas. Pradedama kalbėti apie tai, kaip dalintis valdžia, kam jos daugiau teks, ar vyriausiam įgaliotiniu, ar kažkoje tarnybai, ar ne. Man tai atrodo visiškai neteisinga, nes tai gali lik ir panaikinti visus pasiekimus, kurių mes pasiekėme vystimosi pagalbos rytyje. Taip, reikia galvoti, kaip savo tikslų siekti per prekybą, per kitas priemonės, tačiau reikia kiek galima labiau stengtis užtikrinti, kad Afrika nebūtų priklausoma, bet nepamirškim, kad tą priklausomybę mes patys ir skatiname. Pritariu iš esmės komisijos pozicijai ir pasakysiu, kad mums reikia politikos nuseklumo. Tačiau išskirsiu vieną valstybę ir pasakysiu, kad jokių būdų Prancūzija nepritars tam, kad radikaliai būtų keičiama BŽUP, kuri pati savaime pagerintų besivystančiose šalise gyvenančių žmonių gyvenimą. Tad tikrai Prancūzija tam niekada nepritars, nepritars subsidijų panaikinimui, nepritars kitom priemonėm. Mes Junktinėje karalystėje bandėme tą reformą išjudinti iš mirties taško, tačiau visuomet atsitrenkiam į tą mūrinę sieną. Libe komitete aš pats asmeniškai dešimt metų esu dirbęs, kai kurie savo, kad per ilgai, bet Turiu pasakyti, kad yra daug sričių, kuriomis pasinaudojant galime pagerinti besivystančių šalių žmonių gyvenimą, jeigu mes tikrai tai darysime, jeigu stengsime, jeigu taikysime sutartis ir susitarimus, kuriuos turime su trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, badas, skurdas, žmogaus teisų padėtis, kankinimai, karai ir taip toliau. Sprendžiant vien jau šiuos klausimus, mes galėtumėm užtikrinti išspręsti kitas problemas. Pavyzdžiui, užkirsti kelią žmonių išvykimui iš savo šalių, nes jie labai dažnai išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo. Galėčiau kalbėti taip be galo, be krašto, tačiau na, to nedarysiu. Ir tik pasakysiu, kad aš kaip ir kiti labai abejoju pasiūlymų dėl OPV plus koncepcijos. Turime tam tikras politikos priemonės, kurios pasiteisino ir reikia jas toliau taikyti, turime užtikrinti, kad mes visi siekiam to paties tikslo ir turime visi siekti, kad politikos suderinamumas egzistuotų, tačiau kad jis egzistuotų vystimosi labui, o ne vystimasis egzistuotų išorės santykių ar kažkokio atstovo ar komisaro labui. Aš dėkoju komisijai už informaciją, e, dėkoju visiems už tikrai įdomias pastabas, kurios tikrai sukels didžiulę karštą reakciją ir žinau, kad parlamentas tikrai dar aktyviai dalyvaus diskusijose per ateinančias kelias dienas. Dėkoju, ponas Giorans. Merci, madame la présidente. Euh, J'aimerais dire d'emblée. Pirmininkė, aš iškart noriu pasakyti, kad e, tai tik tai diskusijų um, dėl OPV ir politikos derinamumo vystimosi labai pradžia. Nes jeigu tai būtų pabaiga, aš manau, kad reikėtų pasakyti, kad turi būti dar du svarbus partneriai diskusijose, tai yra taryba, kurios nėra. Mm, tuo tarpu, kai valstybės narės iš tikrųjų ir yra pagrindinis PV variklis. Uh, Ir iš viso e, komisija tik tai valo 20 procentų OPV. Ir taip pat turėtumėm kalbėti su besivystančių valstybių atstovais. Ir jeigu mes norime būti nuoseklus, uh, tai turime laikytis to paties ir savo partnerystės santykiuose. O jeigu tai yra partnerystė, tai mes privalome išklausyti partnerių, nes jeigu nesugrįšime prie kolonialistinių laikų. Aš manau, kad mes daugumą pasisakytumėm prieš tokį politikos pasisukimą. Antra, politikos nuoseklumas e, turėtų būti užtikrinimas įvairiais lygmenimis. Visų pirma, aišku, es valdymo lygmenių. Čia šiuose diskusijose tada mums trūksta e, aukštojo galiotinio, būsimo aukštojo įgaliotinio, kurio negali pavadinti užsienio reikalų ministru, bet kuris vis tik tai e, turės vicepirmininko komisijos postą ir uh, išorės reikalų įgaliotinio dvigubą portfelį. Vis tik tai aš džiaugiausi, kai išgirdau komisiją sakant, kad reikia, kad Europos politikos mm, pol, politikos aspektuose turi būti atsižvelgta į vystimosi politikos reikalavimus. Aš tikiuosi, kad ir komisija, visa komisija taip pat supranta. Tai ir aš taip suprantu, kad aš, aš tikiuosi, kad ir aukštas įgaliotinis lygiai taip pat supras tai ir kad um, Europos. Europos ministrų taryba lygiai taip pat tai supras. Ir jeigu mes visi vienodai tai žiūrėsime, tai Reikia prisiminti, kas buvo prieš keletą metų vystimosi ministrų taryboje. Mano šalies ministras pirmininkas ir Europos parlamento pirmininkas Pat Cox tuomet pasipriešino um, ministru, vystimosi ministro tarybos pasiūlymui. Buvo norima padaryti štai ką, kad jeigu Mm, Europos valdymo hierarchijai. Jeigu mes toje hierarchijoje suteiktumėm utilitarnį tik tai požiūrį, tai tuomet nebūtų galima užtikrinti nuoseklumą. Tačiau jeigu laikysies totalitarnio požiūrio, tai tuomet pavyzdžiui, norėsi ir to paties savo ryšiuose su besivystančiu pasauliu, pavyzdžiui, kai eina kalba apie kovą su klimato kaita. Ir, bet tai kaip tada su Kopenhagos konferencija? Jeigu kovoje uh, su klimato kaita uh, Mm, investuojama ta jėga, ta, tos lėšos e, bus laikomos pagalba besivystančiam pasauliu, tai atsiprašau, taip negali būti. Nes vystimusi skirta pagalba teikiama besivystančiams valstybėms turi būti greta to finansavimo. Aš manau, kad čia mes galime tai padaryti. Tačiau jeigu mes to nepadarysime čia, tai tada tikrai reikės pasakyti, kad kitur išorėje, už šios salės ribų, tai į e, vystimosi pagalba požiūris yra visiškai kitoks. Reikia suprasti, kad šioje salėje yra vienaip žiūrima į tai, už, jos, už šios salės ribų yra žiūrima kitaip. Nenorėčiau čia veltis į semantiką, bet aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti, ką reiškia tos savokos. Trečias dalykas. Dėl konfliktų problematikos. Konfliktai kyla dėl to, kad yra nepakankamai kovojama su skurdu OPV e, turi būti e, dėmesys visas suteltas į kovą su skurdu. Aišku, reikia integruoti kitus elementus, e, ypač priekybą, visą tai, kas vyksta ES vidaus reikalų politikos srityje. Visą tai turi būti bendras paketas, tačiau ypač kai eina kalba apie atsakomybę apsaugoti tą pagalbą, tai čia būtent didžioji dalis šio laikinių konfliktų yra sietini su skurdu būtent, taigi reikia akcentuoti kovos su skurdu svarbą. Tačiau keletas dalykų, ką reikia atkreipti dėmesį, jeigu norime, kad diskusijos būtų aiškios, kuriuose būtų galima padaryti aiškes išvadas. Ir būtent akcentuočiau apibrėžimų aiškumą ir tikslumą. Tai yra ypač svarbu politikos nuoseklumui ištikrinti. Ir paskutinis elementas, jeigu su valstybių narių atstovais konsultuojamasi, reikia nepamiršti, kad yra naujų valstybių narių, kurios labiau žiūri į Kaukazo šalis, į rytus nuo ES. Yra kitos, kurios labiau žvelgia į Latino Ameriką, pietų valstybės ir Yra tokių, kurios galvoja tik apie viduržėmį jūros regioną. Yra dar kitų, kurios iš, į visą visomąją pagalbą žiūri labai plačiai, apima viską. Taigi yra labai daug įvairių skirtumų. Aš manau, kad dar e, do, mes esame per daug šviesmečių iki nuoseklios politikos, iki bendro um, visos bendryjos apibrėžimo to, kas tai kas, kas yra nuosekli politika. Uh, Reikia, kad visa ES vieningai dalyvautų vienoje bendroje kovoje kad nebūtų o, savokos ir veiksmai segmentuojami, suskaldomi į skirtingus. Poniai Keller, linkiu sėkmės. Ji mums pristatė. O, pol, vystimosi politikos nuoseklumo, bendros politikos suderinamumo e, vystimosi e, labai. Čia buvo pirmasis pristatymas toks. Labai svarbu, kad kai mm, mes kalbėsime apie tos dalykus, kad mes visi vienodai suvoktumėm ir vartotumėm vienodas savokas, kai eina kalba apie politikos suderinamumą vystimosi labai. Man. Ačiū, ponas Berman. Et je continuerai en français comme mon prédécesseur. Galbūt ir aš prancūziškai kalbėsiu, kaip mano kolega. Mane šiek tiek stebina mūsų diskusija. Ko gero, jau daug metų mes kovojame už ES politikos suderinamumą. Svarbu, kad tai, ką duodame vieną ranką, netintume kitą ranką. Tiek sutarimo dėl žvejybos, tiek e, parama žemės ūkio sektoriui ir panašiai. O štaiga pasirodo komisijos komunikatas. kuris lyg ir atveria naują frontą, kuriame mes turėtume vėl tęsti savo pastangas. Tikrai komisija nuoširdžiai elgėsi, bet tuo pat metu, kažin, ar galima tikėtis iš mūsų teigiamo atsako, jeigu nėra pasitikėjimo. Analizė teisinga, bet e, teisinga yra tai, ką sakė ponė Keller. Keliamas klausimas, kodėl nuo 12 iki 5 apsiribojama tais prioritetiniais barais. Tas klausimas teisingas. Tuo labiau, kad šiuo metu mes matome, jog daugiau skiriama pieno produkto, subsidijų pieno produkto eksportui. Taip pat su Gvinėjo atėjimas sutarimas sustabdytas, bet jis nėra nuoseklus. Europos Sąjunga per dėrybą su centrin, centro, Centrinė Amerika, jeigu neklys, neklystu, nori numatyti ilgesnio apsaugos laikotarpio patentų srityje tam tikriems vaistams, o tai įtakos vidurio Centrinės Amerikos šalių galimybę apsiriboti, apsi, apsirūpinti vaistais. Tikrai ilgesnis, ilgesnė patentinė apsauga turėtų neįgiamų padarinių. Šioje analizėje yra kalbama ir apie maisto saugumą. Bet be šio aspekto, manau, kyla rizika, jog mes ignoruojame žemės ūkį. Neskiriame šiai sričiai pakankamai daug dėmesio. bet to aš matau ir kitokią riziką. Per daug sureikšminami galbūt ES interesai ir mažiau dėmesio skiriama besivystančių šalių poreikiams. Reikia išvengti tokios rizikos. Tačiau ar pavyks jos išvengti vien tik tai numačius kontrolierių? Europos parlamentas pagal Lisabono sutartį turėtų atlikti kontrolieriaus funkciją. Nes mums tenka atsakomybė užtikrinti teisingus visų sutarčių taikymus. Tame tarpe mes turime užtikrinti ir politikos derinamumą. Taigi ir mes turime kreiptis į Europos teisingumo teismą. Ne kontrolierius, ne ombudsmenas, bet mes, kadangi tai yra politiniai klausimai. Taigi šiek tiek nustebintas esu šios diskusijos. Ir nežinau, kaip jaučiasi Europos komisija. Buvo, aišku, gerų ketinimų. Jais vadovaujantis komunikatas buvo parengtas bet atrodo, kad į komunikatą reaguojama kiek nepatikimai, su nepasitikėjimu, atsiprašau. Ačiū. Merci. Ačiū, ponė Sangantinė. Thank you, Chair. Um, when, um... Ačiū, pirmininkė. Kalbam apie politikos suderinamumą vystimosi labui. Prisimenu, kai aš pirmą kartą pamačiau šį klausimą darbo tvarkį, aš tikrai apsidžiaugiau Pagalvojau, kad tai yra būtent tai, ko reikia, nes šis klausimas apima visus kitus. Tai yra nuosekli politika, kuri leistų vystytis besivystančioms šalims arba bent jau, kad neužkirstų kelio tų šalių vystimuisi per netinkamas politinės priemonės. Ir tikrai, man atrodo, kad su šiuo klausimu yra susiję daug kitų klausimų, apie kuriuos net nebūtina išsamei taip diskutuoti, jeigu gerai išdėstysim politikos suderinamumo nuostatas. E, pavyzdžiui, kalbame apie susitarimus tokius kaip kotonų susitarimas, kiti maisto saugumo susitarimai. Tačiau apie tuos susitarimus galėtumėm net nekalbėti, net nereikėtų kalbėti, jeigu tinkamai vykdytumėm politikos suderinamumą ir nuseklumą vystimuose labai. Kaip sakė kiti kolegos, svarbiausia yra apibrėžimas. Pats sada tai yra politikos suderinamumas vystimosi labui. Ir tikrai čia nekalbam apie oficialios vystimosi pagalbos didesnį veiksmingumą arba apskritai reikia tokios pagalbos ar ne, ar jie bus tęsiama, kai atsiras išorės e, veiksmų tarnyba. Ne, esmė yra kad šis apibrėžimas reiškia, jog mes turime užtikrinti, kad mūsų politika nepakenktų besivystančių šalių politikai. Tad tikrai svarbiausia yra apibrieštis. Jeigu neišsiaiškinsim visko, tai kils papildomų problemų. Turime įvertinti e, vystimos plėtros generalinio direktorato nuveiktą veiklą, jie tikrai daug klausimų išsprendė. Ir kitas dalykas yra toks, jeigu netgi plėtros generalinis direktoratas nedrįsta pradėti šios kovos ir šio klausimo svarstymo komisijoje arba taryboje, tad kaip mes galim tai padaryti? Ar reikėtų tik vertinti pasiektą pažangą ir apgailestauti, kad daugiau nieko nedarome, ar reikėtų kažką daryti, nežinau. Kol kas tikrai nėra aišku, todėl noriu komisijos paklausti, kodėl? Kodėl? nebandome iš naujo diskutuoti dėl apibriešties, dėl politikos suderinamumo vystimosi labui apibriešties. Nes tik išsiaiškinę, kaip yra su ta apibrieštim, galėsime aiškiai apsispręsti, kaip eiti tolyn, į priekį. Negalime sakyti, kad mes kalbam tik apie uh, maisto saugumą, neatsižvelgdami į priekybos nuostatas, kad kalbam tik apie tam tikrus dalykus. Ne, turime žiūrėti viską bendraja prasme, turime užtikrinti, kad besivystančios šalis pačias galėtų užsidirbti pinigų ir prekiauti su mumis. Pietų Afrikos ambasadorius visai nesenai man pasakojo, kaip vyksta dėrybos dėl uh, ekonominių ir priekybos susitarimų tarp ES ir Pietų Afrikos. Ir tikrai man buvo gėda išgirdus visą procesą, išgirdus, kas iš tikrųjų vyksta. Todėl man atrodo, kad turėtume mažiau priešintis procesui ir pasirinkti tą teigiamesnį variantą, tai yra ieškoti būdų, kaip pagerinti darbą. Dėkoju. Pirmininkė klausia vertėjų, ar jie galėtų pasilikti dar dešimčiai minučių. Ir svarbu, kad visi gautų vertimą. Pone Lvin. Ačiū pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė ponė Argentiniai. Dėkoju pranešėjai Keller už puikų darbą. Mane labai neramina diskusijos dėl OPV plus ir naujos apibriešties. Ką politikos suderinamumas ir nuseklumas reiškia praktikoje, kokiuose srityse tai gali būti pritaikoma. Noriu paminėti žuvininkystės partnerysčių susitarimus. Jie taip vadinami nuo tada, kai prasidėjo politikos suderinamo vystimosi labui diskusijos. Ir rezultatą dabar turime, tai yra biudžete numatoma visuomet yra tam tikra dalis lėšų tokiems žuvininkystės susitarimams. Ir besivystančiom šalim per tuos susitarimus mes pareiškėme, kad iš tų lėšų, kurias gaunate, 50 procentų turite panaudoti tam tikrai pažangai siekti, pavyzdžiui, pakrančių vystimui, laivyno gerinimui, žvejybos politikos gerinimui ir taip toliau. Bet problema yra ta, kad visų pirma, šiuos susitarimus sudarome su itin korumpuotomis šalimis. Ir kiek žinau, komisija yra atlikusi vertinimus, e, kurie nepaneigia tokio teiginio. Ir buvo nustatyta, kad dažniausiai lėšos skiriamos netoms rytim, kurių mes tikimės. Kitas svarbus dalykas - tai yra lik ir tokia apsimestinė pagalba. Todėl, kad mes duodame tuos pinigus tik su sąlyga, kad mus įsileis į tų šalių vandenis ir mes galėsime ten žvejoti. Tad tai yra sąlyga, kurią mes iškeliame ir sakome, jei norite, kad paremtumėm jūsų žuvininkystę, o tai taip pat reiškia jūsų maisto saugumą, turite, privalote mus įsileisti. Ir įsileisti mūsų subsidijuojamą žvejybos pramonę, mūsų žvejus, mūsų laivus. Ir mane tokios sąlygos, tokie sustarimai iš ties liūdina. Aš norėčiau, kad pagalbos apibrieštis būtų labai griežta, labai aiški ir kalbant apie žvejybą iš vis nereikėtų kalbėti apie vystimasi. Tai yra, tie žuvininkystės susitarimai yra tik komerciniai, prekybiniai susitarimai ir nieko daugiau. Ačiū. Žodis komisijai. Oui, merci, madame la, la présidente. Uh... Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į penkis ponios Keller klausimus, kuriuos jau uždavė iš pradžių, dėl to, kai buvo parinkti penki um, prioritetai, tie iššūkiai. Man atrodo, komunikate trumpai apie tai kalbama. Visų pirma, mes norėjome parinkti tuos e, globalinius iššūkius, kurie svarbus vystybuisi ir, aišku, atitinkamai analizavome mm, tuos e, valstybių strateginius dokumentus, uh, kuriuose ir atitinkamai e, politikos nuseklumo skyrius jau kelius metus rengiamas su šalėmis partnerėmis ir yra, aišku, kai kurių besivystančių valstybių prašyta konsultacijų, yra taip pat ir, ir ES atitinkami pranešimai ir nevyriausybinio organizacijų ataskaitos. Uh, kuriuose aiškiai matoma, kurios svarbiausios e, probleminės rytis yra um, vystimuisi. Antras kriterijus dėl problematikos buvo tas, kad tai būtų problematika, kuri ES darbo tvarkėje turėtų politinį prioritetą. Uh, Aišku, kad čia yra tam tikras tik tai, um, tam tikra judėjimo laisvė parenkant tą tematiką, kuri būtų prioritetinė ES taip pat. Ir trečias kriterijus, aišku, buvo tai, kad tai būtų susiję būtent su ilgalaikė darbo tvarkė. Dabar kalbant apie paskutinį EP e pranešimą dėl politikos derinamumo, ten buvo kalbama apie specifinės temas, ne vien tik tai apie 2007 metų kom, gruodį komisijos parengtą ataskaitą bendrai apie visą tematiką jos. Būtent buvo kalbama apie žuvininkystę ir medienos ruošimą taip pat e, mechanizmus, kurie leistų užtikrinti didesnį politikos derinamumą. 2009 metų čia būtų pranešimas ir taip pat dar pranešimas dėl žuvininkystės politikos. Reiktų jį paminėti. Dabar dėl skriningo, dėl komisijos darbo programos analizės ir e, planų ateinantiems metams. Uh, išryškinant numatomas iniciatyvas, kurios gali būti svarbios politikos sudarinamumui vystimosi labai, tai kas galėtų įtakoti vystimasi, tai mm, kuomet komisijos programa patvirtinama, aišku, komisija yra atitinkama tarp žinybinė grupė ir stengiamas yra nustatyti, aišku, prioritetus, nes na, gali parinkti 500 iniciatyvų ir pasakyti, kad aktyviai um, dirbsi 500 frontų, tačiau Aišku, akivaizdu, kad tai neįmanoma, reikia ieškoti tokių prioritetų, kurie būtų labai svarbus besivystančioms valstybėms. Uh, ir aišku stengiamasi imtis iniciatyvos tose darbo atvarkėse, kad būtų atlikama visa techninė analizė, poveikio analizė, aišku. Aišku, poveikio analizėse ir partnerės aktyviai dalyvauja, besivystančios valstybės. Ir mes Taip pat į, įterpėm į tas poveikio analizės ir poveikio vystimusi dalį, ko nebuvo anksčiau. Konkrečiai norime, kad poveikio analizėje būtų įvertintas galimas poveikis siūlomos politikos priemonių, taip pat ir tų valstybių gali, besivystančių valstybių galimybės pasiekti vystimosi tikslų, atitinkamai pagal vystimosi valstybių kategorijas, nes vienos ar kitos priemonės netokia tokį patį um, poveikį turės Brazilijai ar Somaliui ar Bangladešui. Nors nu, visos tos valstybės priskiriamas besivystančiams valstybėms, aišku. Tai pagal valstybių kategoriją ar pagal geografinę vietovę atitinkamai skirstomos yra tos priemonės. Uh, Taip pat pagal tą poveikio analizę komisija privalo konsultuotis su galimais partneriais, kurie gali užsiimti būtent tos, tais, tomis vystimosi priemonėmis. Taigi mes aktyviau ieškome tų partnerių savo analizėse. Mes dirbame tomis linijomis, tą kryptimį mes siekiame pagerinti visą tą pažangą daromą suderinamumo srityje. Ir 2009 metų pranešime aiškiai matoma, kad palyginti su 2007 metų pranešimu yra naujas skyrius įterptas mm, bandoma atskirus atvejus panalizuoti konkrečiai, konkrečiose Afrikos valstybėse, pavyzdžiui, vietoje įvertinti mm, ES politikos, kuri būtų ne vystimosi politika, bet kita, o kiek ji įtakoja tos valstybės galimybės pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Konkrečiai mm, bus daromos išvados ateičiai dėl metodikos, uh, Yra tikrai labai didelių problemų su duomenimis, labai sunku surinkti yra informaciją, duomenis mm, dėl tokios kitokios politikos poveikio Tačiau aišku, kad mes tą darbą toliau atliekame, užtikrindami sinergiją su EBPO, kuri turi daugiau priemonių um, atlikti analizę politikos sudarinamumo srityje, taigi mes bendarbiaujame su šia organizacija ir šiuo klausimu. Mm, programų palyginimas dėl to, kiek, tai, kiek padedama užtikrinti politikos sudarinamumą, aišku, tai irgi padeda stimuliuoti diskusijas, tai pasitarnaus vartant bendro tikslo akivaizdu. Tačiau ateičiai labai svarbu yra išskirti pažangos rodiklius. Tai yra, ta, čia, čia yra tas naujasis požiūris, kuris leidžia tiksliau įvertinti tuos tikslus, kurių mes bandome pasiekti su šia politikos sudarinamumo programa. Yra vertinamas potencialus poveikis, e, pasitelkiant esamus mechanizmus. Ir čia mes taip pat dar siekiame užtikrinti, kad kai kurias problemas, aiškiai išskirtas, sprendžiant būtų dar papildomas nuoseklumas užtikrintas tas toks papildomas poveikis ir tam čia mums yra reikalingi pažangos rodikliai, kad galėtumėm geriau parengti reikiamas priemonės mūsų tikslams pasiekti. Uh, Tai aš nenorėčiau per neik ilgai kalbėti, noriu padėkoti už jūsų pastabas. Dėl pasiūlymo, aišku, reikia turėti galvoje bendrą kontekstą, kuriame vyksta šios diskusijos ir aš tik norėčiau paminėti du aspektus konkrečiai tas diskusijas, kurios vyksta akademiniuose, politiniuose sluoksniuose, dėl um, pagalbos užbaigimo, nu, nutraukimo, kitokio pavydalo pagalbos teikimo. Mes tengiamės aktyviai dalyvauti tokiuose diskusijose. Atsiprašau. Aš žinau, kad jau baigėme diskusijas, bet mes taip pat dalyvaujame tose diskusijose, mes nesame atskiri kažkaip tai. Na ir antras dalykas, aišku, yra, kas yra visų galvose, tai yra ekonominė finansinė krizė, kuri dar labiau paaštrina besivystančių valstybių poreikius. Komersinė politika, taip, aišku, ji nėra labai svarbi visoje veikla susijusi su politikos sudarinamumu Doha, visa, visa kita veikla taip pat padeda. Pada Ir, ir tai yra labai svarbi darbo atverkė, mes tikrai ne, neketiname atsisakyti to naujo požiūrio. Ir iš tikrųjų mes ne, neketiname, pritaikydami naują požiūrį, mes neketiname atsisakyti tų senųjų mechanizmų, kurie veikia ir dabar dėl žuvininkystės. Reikia pasakyti, kad Komisijos pozicija yra visiškai kitokia nei komiteto pozicija, todėl aš siūlyčiau tas diskusijas tęsti ne dabar, nes tikrai jau seniai baigėsi mūsų posėdžio laikas bet aš siūlau, kad rytoj koordinatorių posėdėje mes galėtumėm um, numatyti kitą posėdžio datą, kuriam, kad galėtumėm tas diskusijas toliau pratesti. Nes man atrodo, kad tai yra labai svarbios diskusijos, jas reikia pratesti. Dabar linkiu gero vakaro ir iki rytos. Rytoj vėl mūsų laukia labai didelė svarbi diena, tikiuosi matyti jūs visus.